Let me start our summit. Pradėkime mūsų uh, aukšto lygio susirinkimą. Velso princai sveikinu atvykus į Europos parlamentą. Mums didelė garbė, ponė, jūs matyti tarp mūsų, svarstant tokią svarbę temą. Žinome, kad mažo CO2 kiekio ekonomika ir klėstėjimas yra labai svarbus iššūkiai, kurios, kurie iškyla prieš mus. Jūsų karališkoji didenybė, pirmininkė Barosa, pirmininkė Van Rompoj, kolegos, draugai, ponios ir ponai. Sveiki atvykę į Europos parlamentą, sveikinu visus mūsų svečius. Pradėsiu nuo labai paprasto pareiškimo, kad Europos parlamentas yra labiausiai aplinką tausojanti politinė asamblėja pasaulyje. Po pirmųjų tiesioginių rinkimų 1979 metais mes turime aplinkos komitetą. Pirmą kartą istorijoje buvo įsteigtas toks komitetas. Bet prieš e, patvirtinant atitinkamus įstatymus reikia konferencijų, tai yra keistis nuomonėmis su visuomenė, demokratinė visuomenė. Tai yra būtina. Tokios konferencijos kaip ši yra būtinos ir čia patikiamos idėjos <laughs> leidžia pagerinti įstatymus. Nes tokiuose diskusijose galime rasti sprendimus rydienai. Mėly draugai, mūsų ypatingas svečias, jo karališkoji didenybė ir vienas iš konferencijos rengėjų, Velso Princeps, aktyviai dirba sprendžiant aplinkos ir klimato kaitos klausimus jau daugiau kaip 25 metus savo kasdienėme gyvenime. Ir ir labdaros organizacijose dirbdamas, jis rodo pavyzdį, kaip gyventi gerbent gamtą ir kaip padėti ateities kartoms e, gyventi mūsų planetoje. Pa paminėsit vieną iš jo iniciatyvų, kurių yra daug. Tai yra Princo atogražų miško iniciatyva padinti gelbstyti, gel, gelbėti, išsaugoti tropinius mištus. Jūsų karališoji didenybė, jūs čia buvote prieš trejus metus ir sakėte, kad klimato kaitos teismo diena jau, dienos laikrodis jau tiksi. Noriu patikinti Jūs, kad ES padarė labai daug, kad sulėtintų šį laikrodį. Mūsų 20 metų strategija turi padėti mums sukurti ekologišką, mažai CO2, mažo CO2 kiekio ekonomiką. Na ir praėjusiu metu, gegužės mėnesį, mūsų pasiūlytos iniciatyvos pamažu leidžia mums kurti bendrą energetikos politiką, kuri padės mums ne tik mažinti energetikos išlaidas, bet ir užtikrinti didesnį energetikos saugumą. Na ir be viso to taupyti išlaidas e, veiksmingai panaudojant energiją. Švariausia ir pigiausia energija yra ta, kurios nereikia gaminti ir nereikia e, panaudoti. Mūsų tikslas 3x20 tai yra 20 metų strategija ir aplinkos e, tikslai 20 e, procentų mažiau CO2, 20 procentų mažiau sunduojamos energijos ir 20 procentų daugiau atsinaujančios energijos. Bet turime, aišku, padaryti daugiau. Ponios ir ponai, pasieksime mažo CO2 kiekio ekonomiką, jeigu bendradarbiaus visuomenė, privatus, nevyriausybinis sektorius ir politikai. Politikai turi sukurti teisinius pagrindus, būtų galima, pagal kurios būtų galima veikti, o verslo bendruomenė turi prisimti socialinę atsakomybę. Šiandien pas mus dalyvauja ir verslo visuomenės atstovai. Labai gerai, kad e, jų čia yra. Ponas ir ponai, e, mūsų rinkėjai yra jūsų klientai. Tačiau svarbiausia yra tai, kad jie yra tie patys žmonės, 500 milijonų europiečių, kurie nori gyventi pasaulyje, kuris būtų draugiškas aplinkai. Jūsų karaikštojo aukštybė, jums žodis. president's uh, distinguished guests pirmininkai, e, gerbiai draugai, e, svečiai, ponas ir ponai. Visai neseniai turėjau privilegiją kreiptis į šį parlamentą ir buvau priblokštas iš ties ir sujaudintas, kai mane pakvietė dar kartą aptarti šią esminę temą, kaip galėtume pakreipti savo ekonomikas į mažesnio CO2 kiekio E, trajektoriją. Aš puikiai suprantu, kad jūs nuolat sprendžiate labai svarbus klausimus. Vienas iš jų kaip, būtų toks, kaip e, plaukti šiuose sudėtingose ekonominio klimato vandenise. Tačiau, aišku, nuostabu tai, kad čia Briuselėje tiek daug galvojame apie tuos didelius pokyčius, kurių mums reikia Europoje, kad jie galėtų susidoroti su klimato kaitos pasiekmėmis, ekonominėmis pasiekmėmis ir pasaulio gamtinio kapitalo nykimu. Na, leiskite man, kadangi jau pakankamai uh, buvote įžūlus, kad man pirmam suteiktumėte žodį, tai norėčiau pasvarstyti, kodėl nėra didesnių problemų dabar kaip šios ir kaip jas galbūt būtų galima spręsti. Visų pirma, aš manau, kad mums reikia pagilinti savo supratimą santykio tarp maisto, energetikos, vandens ir ekonominio saugumo. Ir politikos krypčių, kurios taikomos tose srityse. Tai tampa vis svarbiau atsižvelgiant į didėjančią žemės paklausą ir konkurenciją o tai jau dabar turi e, poveikį kainams ir ši situacija blogėja dėl besikeičiančio e, klimato modelių. Aš esu istorikas, ne ekonomistas. Bet man visiškai aišku, kad e, prispręsti šias problemas galvojant apie tai, kad viskas yra kaip visada, siekiant BVP augimo suteiks tik tai trumpalaikį atokvėpį, o ne e, neišgydys ilgam laikotarpiai. Kodėl? Aš neįsivaizduoju, kaip galima išlaikyti BVP augimą per ilgalaikę perspektyvą, jei ir toliau vartosime planetos išteklius taip godžiai kaip dabar. Turime suprasti, kad yra tiesioginis ryšys tarp gamtos ekosistemų atsparumo ir mūsų nacionalinių ekonomikų atsparumo. Bet to nepamirškime, kad būtent e, nuo to atsparumo priklauso mūsų klėstėjimas ateityje. Aš žinau, kad daug diskutuojama apie tai, ką reiškia atsparumas. Aš manau, kad e, tai reiškia galimybę sugebėjimą absorbuoti atmesti ir prisitaikyti prie išorės sukretimų. Bet to mes nesugebėtume nei sušvelninti jų poveikio, nei prisitaikyti. Jei žemės gyvybės paramos sistemų tai, e, audinys supliš, atrodo, kad jis pradeda tai daryti. Jeigu tos sistemos taps silpsnos ar žlugs, iš esmės, jeigu gamtos kapitalas praras savo vidinį atsparumą, Taigi, kiek užtruks tada laiko, kol mūsų ekonominis kapitalas ir ekonominės sistemos pradės prarasti savo atsparumą. Ponas ir ponai, aiškus viso to pavyzdys yra e, atogražų miškų pavyzdys. Jau sudeginome ir iškirtome trešdalį pasaulio atogražų miškų per pastarosius 50 metų 6 milijonai hektarų išnyksta kasmet. Tai yra tas pats kaip 24 tūkstančiai futbolo aikščių per dieną. Kartu su jais išnyksta dešimtis tūkstančių e, augalų ir gyvūnų rušių. Jie išnyksta visams laikams. E, kartu su daugybė galimų e, vaistų ir kitų biomedicininių sprendimų ir e, priemonių. Ir kadangi medžių nebėra, jie nebeišmeta milijardų tonų vandens į atmosferą, keičiasi pasaulio klimato modeliai. O tai pakerta ir maisto gamybos stabilumą. Taigi matote, e, atogražų miško hektaro sudeginimas turi tiesioginį poveikį daugeliu bendruomenių pragyvenimo šaltiniams ir taip tai turi tiesioginį poveikį ekonominiam augimui ir klėstėjimui vietoje. Tai pastarosiamis dienomis pabrėžta to atradimo, kad e, sausra, kuri anksčiau atsitikdavo kartą per šimtą metų, kuri beje pasikartojo du kartus per 50 metų, Amazonės baseinė sunaikino tiek medžių, kad tie išnykę miškai gali tapti šiltnamio dujų šaltiniu. Miškų nikimo sustabdymas nėra pasirinkimas, tai yra ypatingai e, svarbi e, mažai CO2 kiek, mažo CO2 kiekio augimo dalis. Jeigu mes nesugebėsime spręsti e, šių problemų, mes tikrai nerasime atsakymo į klimato kaitos klausimą. Ir nėra jokio būdo apeiti tą faktą, kad mes turime pereiti nuo įprastinio konvencinio ekonominio augimo modelio, kuris pagristas gamyba ir e, didelio CO2 kiekio e, prekių vartojimu. Mes turime atskirti ekonominį augimą nuo didėjančio vartojimo tokiu būdu, kad e, ir gamtos ekologijos gerovė, ir mūsų pačių ekonominiai poreikiai nenukentėtų. Man atrodo, kad mums reikia pagrindų, kurios būtų pagristas atsparumu, leidžiančių mums e, reka, iš naujo skalibruoti ir subalansuoti mūsų požiūrį. Jeigu negalvosime apie tai, kaip sukurti tokius pagrindus ir greitai išspręsti šią dilemą, bijau, kad susilauksime tikrai didelių sunkumų. Problema yra ta, kad mes neturime tos prabangos e, e, nepasiekti gerų rezultatų. O kuriant e, mažo CO2 kiekio pramonę, e, suteiks ne tik ekonominės galimybės, bet taip pat užtikrins ir Europos konkurencingumą. Na, gerai tai, kad yra padrasinančių progreso ženklų. Aš atžiai stebėjau ir mane labai padrasino e, strateginės energetikos technologijos planas, kuris siekia paversti visą energetikos sistemą pakeisti visą tą sistemą, kaip mes, kokius išteklius naudojame, kaip energiją gaminame, ją perduodame ir taip toliau. Tokiu būdu tokios technologijos taptų prieinamos, konkurencingos ir turėtų galimybę rinkoje. Galiu pasakyti, kad pagal šią iniciatyvą jūs iš tikrųjų pasiūlėte labai padrasnantį pavyzdį visam likusiam pasauliui. Aš puikiai žinau, kokios yra problemos, kurias jūs turite uh, su kuriamis turite susidoroti, siekdami ES tikslų sumažinti šiltnamio dujų kiekį 20 procentų iki 2020 metų. Tačiau klimato mokslininkai didžiąją daugumą perspėja, kad jeigu mes norime išvengti blogiausių klimato kaitos pasiekmių, turime CO2 emisijas mažinti bent jau 20, 50 procentų iki 50 metų. Tai reiškia, kad jūsų 20 metų tikslas yra minimalus siekis. Žinau, kad daugelis ES nori susitarsi dėl tikslo, kad būtų CO2 e, kiekis būtų sumažintas 30 procentų ir aš, aišku, tam e, norėčiau garsiai paploti. Ponios ir ponai, nepamirškime, kad priklausomybė nuo naftos priklausoma nuo naftos pramonės e, žemės ūkis, dominuojantis e, maisto gamyboje, susiję maisto kainas su naftos kainomis. Vienas tyrimas e, mano, kad vienas tipiškas vakarų žmogus sunaudoja 4,4 litrų dizelinio kūro per dieną, o tai padėjo dėl to Tarptinės maisto organizacijos maisto kainų indeksas padidėjo nuo 99 metų. Turime turėti galvoje, kad gyvename pasaulyje, kur vienas milijardas žmonių yra nuolat alkani, o kitas milijardas gauna nepakankamai maisto, dar vienas milijardas e, kenčia nuo e, persivalgymo ir nutukimo turtingose šalise milijardų dolerių vertės maisto kiekis yra išmetamas. Tuo pat metu besivystančiame pasaulyje maždaug 40 procentų žemės ūkio produkcijos išvaistoma dar prieš įjungantį rinką. Prastas žemės valdymas reiškia, kad derlius yra tik tai 40 procentų e, įmanoma derliaus. Tai yra tiesiog beprotiška situacija. Liūdna yra tai, kad intensyvi žemės ūkio forma daro poveikį ir jūrų aplinkai, nes žemės ūkio tarša kenkia ir jūrų aplinkai. Kaip žinote, trašos sukelia dumblių žydėjimą, o tai padidina degonės lygį vandenyje ir taip atsiranda mirtinų zonų, kuriuose negali gyventi žuvis. Junktinių tautų pasaulinės aplinkos ataskaita mano, kad pasaulyje buvo 2004 metais 140 tokių mirtingų zonų nuo Meksikos įlankos iki Junktinių valstijų didžiausių žemės ūkio gamybos plotų. Manoma, kad ši zona yra Massachusetts valstijos dydžio. Ir be to, nesena, nesenas tyrimas Danijoje rodo, kad e, padidėjęs CO2 kiekis ir desnė temperatūra e, leidžia toms mir, mirtinoms zonoms didėti nuo 2 procentų okeanų pločio iki 20 e, procentų 2100 metais. Galbūt verta pastebėti, kad 25 procentai CO2, kurį išmetame yra absorbuojama okeanų. Atrodo, kad e, okeanų galimybė e, absorbuoti CO2 mažėja dėl to, kad prarandamas, prarandamas pakrančių e, gyvenamasios vietos, pavyzdžiui, 13,5 gigatonų CO2 bus išmesta per ateinančius 50 metų dėl to, kad uh, kertami krūmynai, buvo iškirsti krūmynai nuo 80 iki 2005 metų. Daugiausia dėl to, kad ten buvo auginamos krevetės. Tai yra taip pat atitinka visų 27 ES šalių transporto emisijas nuo 1997 metų iki 2005. Be šių problemų okeanų sveikata ir e, produktivumas taip pat kenčia nuo nelik didelės žvejybos, klimato kaitoks, e, toksinio teršimo ir buveinių degradacijos. Šie pavojai verčia mus žiūrėti į viską holistiškai ir atsargiai, tam, kad galėtume valdyti jūros ekosistemas, kad užtikrintume maisto saugo e, žvejybos pagalbą ir taip pat, kad suprastume CO2 pasakmes e, tam, kad akvakultūra galėtų užpildyti tą proteinų trūkumą E, mažėjant žuvų ištekliams. Turbūt aš ne vienintelis galvoju, kad e, yra keista, bent jau, kad pasauliniu mastu, nepaisant subsidijų, kurios sudaro maždaug 16 milijardų viešųjų e, lėšų kasmet, atrodo mes baigiame sužlugdyti žvejybos pramonę. Reikia pripažinti, kad žvejybos pramonė duoda daugiau kaip 200 milijardų dolerių BVP visame pasaulyje, bet e, galbūt neilgai tai galės padaryti. Tačiau turint čia didžiulę problemą, e, turime čia pat ir potencialų sprendimą. E, Moksliai tyrimai apie Šiaurės rytų Atlanto tunų žvejybos būklę ir ateitį rodo, kad subsidijos sudarančios 120 milijardų eurų duoda maždaug 70 milijard, milijonų e, dolerių pelno. Mokslininkai rodo, kad e, tvari e, žvejybos ateitis netgi be subsidijų galėtų duoti 310 milijonų dolerių pelno per metus, jeigu tunų ištekliai būtų sugražinti tą tvarų lygį. Pasaulio banko vertinimai rodo, kad jeigu sumažintume tas iškreiptas subsidijas, kurios šiuo metu egzistuoja, sumažintume išvėjojimą, tuomet pasaulio žvejybos pramonė galėtų duoti 250 milijardų dolerių e, pasaulinio BVP. Ir tai daryti tvarių pagrindų. Tai yra viltis, kad galima siekti ilgalaikio rezultato, o ne trumpalaikio atokvėpio. Ir nuo to būtų visiems nauda. Žinau, kad tam reikia priimti sunkius sprendimus ir dar sudėtingesnės įgyvendinimo priemonės. Tačiau jeigu pakelsime akis nuo žemės ir pažvelgsime į ateitį, e, turbūt pamatysime, kad vargu ar turime alternatyvą. Ponios ir ponai, tikiaus, tikriausiai suprantate, ką aš sakau. Iš esmės turime daugiau daryti šiandien, kad išvengtume rydienos katastrofų. O tai tą galime padaryti pakeisdami tai, kaip mes žvelgiame į ekonominės problemas. Tam, kad mūsų žemės ūkio ir jūrų sistemas padarytume atsparias per ilgą laikotarpį, turime kurti politiką kiekviename sektorėje, kuri duotų e, aplinkos žalojimo ir natūralaus gamtinio kapitalo nikimo uh, kaštus e, iškeltų kaip pagrindinį klausimą. E, aš dirbau su šiais klausimais daugiau kaip 30 metų ir konsultavausi su didžiausiais pasaulio ekspertais. Dabar norėčiau pasidalyti su jumis keliais pastebėjimais, kaip, mano nuomonė, būtų galima pabandyti tai padaryti. Aš norėčiau pasiūlyti, kad e, teikti, kad socialinis ir ekonominis stabilumas yra pagristas e, vietinių bendruomenių vertinimu ir e, paremimu, pripažįstant, e, kaip ir pripažįstama tarptautinio vertinimo ataskaitoje apie žemės ūkio žinias ir vystimosi technologijas. Reikia pripažinti indėlį, kurį daro įvairia lypis ūkininkavimas ekonominiams sistemams ir ekosistemo atsparumui. Politika, kuri skatina landšafto įvairovę, e, bendryjas, kurios gali kurti įvairiausius produktus, duoda puikiausių rezultatų ne tik žemės ūkėje, bet turizmo, miškininkystės ir pramonės rytise. Todėl mums reikia kurti tokias politikos e, kryptis, kurios didina įvairovę. Galbūt E, čia galima panaudoti ir viešusius finansus, panaudojant protingas subsidijas. O viso to tikslas būtų e, didinti gamybos įvairovę e, konkrečiais būdais, apsaugant viešasias gerybės. Tai yra gyvybiškai svarbu, kad padidintume žemės ūkio, jūrų ir energetikos sistemų atsparumą, kad jos galėtų užtikrinti tiekimą, pasiūlą ir atsilaikyti tarptautinių rinkų sukretimams, kurie iš tikrųjų ateis dėl klimato kaitos poveikio. Aš taip pat norėčiau teikti, kad mums reikia kitokio požiūrio į pelną ir nuostolį, kurie prisidėtų prie įmonių socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės ir suteiktų mums priemonės įvertinti mūsų veiksmų poveikį. Tai beje privertė mane įkurti atskaitomybės už tvarumą projektą prieš šešius metus. Šio projekto tikslas buvo skurti naują požiūrį į verslo atskaitomybę, kurie atspindėtų susijusi, tarpusavį susijusius poveikius e, tų finansinių, aplinkosauginių ir socialinių elementų kurie turi poveikį organizacijos ilgalaikiams rezultatais. Turiu pasakyti, malonu, kad vis daugiau organizacijų, skaitant Britanijos vyriausybę ir tarptautinės grupės kaip EDF, EDF Energy, Energy HSBC ir Aviva taiko integruotos atskaitomybės sistemą. Praėjusiais metais išplėčiau šį projektą, pradėdamas, įsteigdamas tarptautinę grupę, kurią remia daugelis pasaulio apskaitos ir standartų nustatymo organizacijų, taip pat e, didžiausios pasaulio apskaitos firmos, e, biržos ir jungtinės tautos. Man labiausiai buvo malonu, kad ši iniciatyva užbėgo už akių jungtinių tautų studijos apie ekosistemų ir bioįvairovės ekonomikos tyrimui, e, kuris praėjusią vasarą buvo pateiktas 190 trims e, aplinkos ministrams Nagojoje. Atlikus pasaulinį vertinimą, kaip gamtinis pasaulis turi, veikia pasaulio ekonomiką, buvo e, pasiūlyta dabartinės nacionalinio sąskaitų sistemas e, greitai pakeisti, kad būtų įtraukta natūralaus gamtinio kapitalo sveikata ir taip tinkamai būtų atspindėta, kaip na, gamtinių ekosistemų uh, E, siūlomas paslaugos e, veikia. E, bet kokio naujo pagrindo esmė, aišku, yra ilgalaikios politikos, viešosios politikos ir priemonių sistema, skatinant ekologišką ekonomiką. Tokia ekonomika būtų pagrįsta tvariu turto valdymu, didesniu atliekų perdarimumu, CO2 nulinio išmetimo pastatų statymų ir griežtų energetikos naudingumo tikslų pastatams, automobiliams ir namų ūkių prekiams e, siekimas. Jeigu šiuo naujų būdu žvelgdami į pasaulį, tik tai tokiu būdu mes galime sukurti e, tvarias ekonominės galybės. Tai būtų ekonomika, kuri viena vertus daug labiau pabrėžtų E, darnaus miestų plėtros planavimą ir padėtų verslui išlaikyti bioįvairovę, apsaugoti ekosistemas. Kita vertus, mažiau būtų e, pasiremiama vyriausybių subsidijomis ir mechanizmais, kurie, kaip bebūtų paradoksalu, gali uh, išplauti tuos gyvybiškai svarbius gamtinius komponentus, kurie yra mūsų esminio kapitalo dalis ponios ir ponai, kad šie sprendimai būtų įgyvendinti dideliu mastu, mums reikia veiksmingos partnerystės tarp visuomenės ir privataus sektoriaus, kaip minėjo jūsų pirmininkas. Taip pat tam reikia e, pritraukti e, nevyriausybinių organizacijų žinias. Negalime visko palikti vien tik rinkai ilgalaikės viešojo sektoriaus politikos turi būti visapimančios, derančios tam, kad būtų sukurta aplinka, kuri yra palanki e, privataus sektoriaus investicijoms. Tik tokiu būdu privatus sektorius bus pasirengęs e, investuoti savo kapitalą. Žinoma, rinka siūlo priemonių, kaip paspartinti elgesio pokyčius, bet kad šie pokyčiai būtų veiksmingi, jie turi būti sutelkti ir aiškiai skirti ilgalaikės politikos priemonių. O tai reiškia, kad reikalingi teisės aktai ir e, griežtas įgyvendinimas tų teisės aktų. Dar norėčiau vieną dalyką, vieną pripažinimą jums išdėstyti, tai yra vartotojo vaidmenį. Man atrodo, kad kol mes kaip vartotojai nepradėsime reikalauti, kad mums būtų pateikiami tvarūs produktai ir paslaugos iš verslo ir vyriausybių pusės. Tik tuomet politikos kuriejai supras, kad reikia siekti realių pokyčių. Pastaruoju metu klausinėjau savęs, kodėl visuomenė iki šiol nepasinaudojo e, pranašumais, e, tai, kur, kuriuos siūlo aptvari ateitis. Mano išvada yra ta, kad aplinkos apsaugos specialistai per ilgai e, e, kalbėjo apie tai, ką žmonės turi nustoti daryti. Jeigu mes visą laiką girdame, kad aplinkosaugai draugiškas gyvenimas reiškia e, atsisakyti visko, kas yra vertingo gyvenime, tai nekeista, kad žmonės nenori keisti savo gyvenimo būdo. Todėl praėjusiais metais pradėjau naują iniciatyvą, kuri vadinasi START. E, ir jie siekiame parodyti žmonėms, ką jie galėtų pradėti daryti. Tai yra paprasti žingsniai, kuriuos galime žengsti visi, kad geriau panaudotume gamtinius išteklius. E, dirbdami su Europos vadovaujančiamis bendrovėmis, pavyzdžiui, Kingfisher ir Eurostar, taip pat žvaigždėmis, rinkos profesionalais, mes stengiame parduoti to tvarumo naudą. Kaip vienas reklamos vadovas E, vadybininkas man pasakė, mes e, e, priversime žmonės jaustis gerai, panaudojant mažiau dalykų. Taigi, tikėsite ar ne, toks požiūris gali būti ir pelningesnis, kaip bendrovė Max Spencer suprato, naujoviškas požiūris į tvarumą taupo pinigus. Turiu pasakyti, kad šis procesas, šiam procesui nepadėjo viešosios opinijos uh, E, požiūris e, ir skeptikų požiūris, kurie dengia, e, neigia mokslinių duomenų buvimą, kurie rodo, kad pasaulinis atšilimas iš tikrųjų pablogintas buvo žmonių pramoninės veiklos. Jų mintis, kad šimtai mokslininkų visame pasaulyje ir tie, kurie tiki jų duomenimis, įskaitant ir mane, kuris gana gana paradoksaliai dažnai esu kaltinamas antimokslininkų, antimoksliškai nusiteikusių. Taigi tie yra, tai toks požiūris e, atrodo, rodo, kad mes tarsi e, norime tiesiog pakirsti rinką pagrįstą kapitalistinę sistemą. Noriu užduoti klausimą, kaip tie žmonės ketina pažiūrėti savo vaikams į akis ir jiems pripažinti, kad kad sužlugdė jų ateitį, kad jie nekreipė dėmesio į aiškius perspėjimo signalus, pateikdama juos kaip, kaip cikliškumo procesus, kurie įvyko daugelį kartų anksčiau ir nėra mūsų kontroliuojami. Kaip jie pasakys, pasiaiškins, kad atsisakė uh, kreipti dėmesį į tradicinių visuomenių uh, prašymą visame pasaulyje išgelbėti juos e, ir užkirsti kelią katastrofai. E, užkirsti kelią katastrofoms, matydami visus ženklus e, gamtoje. Taigi, ar tokie žmonės bus atskaitingi už tai, kad jie atsisakė imtis atsargesnio požiūrio. Aš galėčiau pasiūlyti jiems pažaisti negalestingą ruletės žaidimą. Tas paveldas atrodytų, e, bus, atrodo, bus e, suformuotas to, ką jūs nuspręsite padaryti ir šiame parlamente, ponios ir ponė. Pone pirmininkė, jūs labai kantriai išklausėte manęs. Ir tikrai tai, ką jūs nuspręsite čia, gali reikšti labai būtinas korekcijas, kurius, kurias mums reikia skubiai padaryti. Taigi, noriu paklausti, ar jūs būsite pakankamai, pakankamai drąsūs, kad pasinaudotume šiuo momentu ir nukreipti Europą išgyvenimo ekonominio klestėjimo keliu ir taip e, užsidirbti mūsų palikonių e, besaikę padėką. Much, uh, Ačiū Jums, Jūsų karališkai aukštybė. Jūs iš tikrųjų nušvietėte uh, daugelį problematiškų klausimų. Ir tas schema, tas kvadratas, būtent klimatas, maistas, e, vanduo energiją. Taip pat strateginis e, energetinių technologijų planas, kurio mes dar nefinansavome, bet jis jau praktiškai yra parengtas finansavimui. Aš tikiuosi, kad taip ir vyks. Toliau energetinis efektyvumas, energijos taupimas, kas yra mums labai svarbu. Ir be abejo, strateginis e, partnerystės tarp viešojo ir privataus sektoriaus, kadangi be bendradarbiavimo tarp viešojo ir privataus sektoriaus e, mes tikrai negalėsime daug nuveikti šios rytyje. Taigi, labai dėkoju Jums už šią svarbę kalbą. O dabar gal galėčiau suteikti žodį Europos komisijos pirmininkui Žuse Manueliui Barosom. Žodis Jums. Ačiū. Jūsų karaška aukštybė, pirmininkė Buzekai, pirmininkė Van Rampoj, gerbiami europarlamentarai, gerbiami svečiai. Na, pradėsiu nuo to, kad tai iš tikrųjų neįtikėtinai puikus renginys, kadangi jisai leidžia pasikeisti mintimis tarp politinių lyderių, nevyriausybinio organizacijų atstovų, specialistų ir panašiai. Iš tikrųjų, pradžia, šitas pirminis pareiškimas buvo labai įkvepiantis mums visiems. Mes turime vis daugiau daugiau įrodymų, kad e, partnerystė yra būtina ir neišvengiama, norint, kad Europa pasuktų darnaus vystimosi keliu. Uh, Ir e, be abejo, mes galime tik padėkoti e, pirmininkui Buzekui, kad jisai organizavo šį renginį šiandieną. Norėčiau padėkoti jiems ir padėkoti taip pat už labai taiklų pavadinimą. Būtent e, pasaulio gerovės ir mažų anglės emisijų ateitis. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu. E, Europos 2020 strategija yra vienas iš tų dokumentų, kuris e, orientuoja mus link e, tokios ateities, kur bus mažesnės anglės emisijos ir ekonomika, kuri būtų susijusi su mažesnis išmetimais, šiuo atveju nėra kažkas tokio tik tai teorinio. Mes turime kalbėti pirmiausia apie ekonomika, kuri yra taupanti išteklius, kuri išskiria mažiau CO2 ir tai nėra kažkokia tai viena iš alternatyvų, tai, tai yra tiesiog neišvengiamas kelias. Mes turime pakeisti Europos orientaciją 21 amžiui, e, sukurti naujų darbo vietų ir e, sukurti visiškai kito tipo ekonomiką. Na, prieš porą savaičių vėl e, visą tai atspindėjo patvirtinus naują ketinę iniciatyvą dėl išteklius taupančios Europos. Uh, E, kai mes kalbame apie viešo sektoriaus gamybą, e, vienintelis būdas e, užtikrinti tiekimų saugumą ir aprūpinimą per veiksmingesnį išteklių eikvojimą. Ir tai yra grinčiama trim neišvengiamom priemonėm. Pirmiausia, mes turime keisti politinės sritis ir šiai temai turime suteikti didesnį politinį matomumą, e, kelti žmonių samoningumą. E, išteklių veiksmingas naudojimas negali būti apribotas tik tai žaliaja niša. Tai turi būti dalis kur kas platesnio ekonominio reformų e, kartais mes turime kalbėti apie ilgalaikės investicijas ir verslininkai turi daryti informaciją pagrįstus sprendimus tam, kad galėtų projektuoti savo ilgalaikę politiką. Uh, E, reikia priemonių, kurios ragintų vartotojus orientuotis į išteklius taupantį vartojimą. Ir tai skatintų inovacijas, tokiu būdu užtikrinant, kad mm, e, tam tikri laimėjimai taupimo srityje nepranyktų ateitie kai mes kalbame apie klimato kaitą, transportą, žaliavų panaudojimą, žuvininkystę, žemės ūkį, daugybę kitų sektorių, visur šitie dalykai turi atsispindėti, visur šitie tikslai turi užimti ketinės pozicijas. E, e, nauda akivaizdi, nes tai pagerės ekonominiai rodikliai ir sumažės išteklius naudojimas. Tokiu būdu mes galėsime nustatyti naujų galimybių augimui ir inovacijoms, e, ypatingai tokiais laikais, kada uh, konkurencija dėl mažėjančių išteklių auga ir auga labai sparčiai. Na, e, tokiu būdu mes taip pat prisidėsime prie klimato kaitos mažinimo ir visas šis priemonės dažnai galime gyvendinti gana dideliam sąnaudom, tiesiog geriau orientuodami gamybą, racionaliau sutvarkydami procesus, keisdami žmonių elgesį. Tačiau kai kurioms priemonėms reikės nemažų investicijų. Pirmiausia, kalbame apie technologinį e, tobulinimą e, ir e, E, e, kitokį energijos tiekimą transporto sistemoms, pramoniai ir panašiai. Tai nevyks per naktį, bet iš viso nieko nevyks, jeigu verslas neturės aiškių garantijų ir nežinos, kur jie gali e, investuoti, nes būtent ties kartos laimės iš tų protingų investicijų. Ir tik tai geras reguliavimo mechanizmas užtikrins ilgalaikį stabilumą ir užtikrintumą. Jeigu mes sukursime tinkamą aplinką, tada verslas iš tikrųjų perims iniciatyvą Pavyzdžiui, seniau jau mes turėjome tokių pavyzdžių, kada e, buvo imtasi priemonių kovojant su ozono sluoksnio nykimu arba rūkščiais įtlietumis, naikinančiais miškus. Na, iš tikrųjų, e, matome ir naujų tendencijų. Pavyzdžiui, dabar Europoje atliekų rinkimas ir perdirbimas e, tapo visiškai įprasta praktika. E, ir E, ūkis e, išaugo 40 procentų nuo 90 metų, tarpu e, šitos ryties procesuose taip pat pastebėtas 10 procentų augimas. Atsinaujinanti energetika irgi plečiasi dabar iš 25, 23 elektrinės naudojančios būtent žalias technologijas yra Europoje. Ir e, tai yra nebloga iliustracija. Sėkminga strategija stiprins Europos konkurencingumą, e, užtikrins aukštos kokybės darbo vietas, paralygins gyvenimo trukmę, pagerins gyvenimo kokybę. E, daug iš šių veiksnių yra susijęs su darniu augimu ir tai kartu žada didesnį saugumą. Mažai anglės naudančios technologijos gali prisidėti prie viešosios sveikatos gerinimo, efektyvesnių technologijų ir panašiai. Griežtesni aplinkosauginiai standartai taip pat paskatins inovacija. E, e, Europos patentų biuro ir UNEPO analizė parodė, kad e, patentų skaičius švarių technologijų srityje gerokai viršijo naujas užpatentos technologijas tradicinio energetinių technologijų srityje. Na ir tai yra vėlgi gera tendencija. Mes matome, kad dabar be abejo visas pasaulis taip pat atsibudo ir mes rizikuojame prasti savo lyderių pozicijas daugelį sektorių. E, e, Europa e, įsipareigojo mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. E, labai dėlių mastų. Kita vertus, e, to pačiu mes tengiame užtikrinti, kad e, iki 2050 metų būtų sukurtos ekologiškos, anglės neįskiriančios transporto sistemos ir panašiai. Tai leistų staupyti energiją 20 procentų iki 2020 metų. Kaip tik tai praeitą penktadienį Europos vadovų taryba priėmė labai svarbius dokumentus. Tačiau jeigu mes norime įgyventi šios tikslus, mes turime atskirti ekonominį augimą nuo išteklių vartojimo. Ir gali kelti klausimą, kaip sukurti e, tokią energetiką 2050 metų, kuri vartotų mažai išteklių, kuri skirtų mažai CO2. E, e, be abejo, e, kito es biudžeto perspektyvoje, kito biudžeto kontekste mes turėsime perorientuoti daugelį finansavimų, taip pat ir bendros užimtis politikos, bendros žemės ūkio politikos ir panašiai. E, šių e, iniciatyvų iniciatyvų nauda yra akivaizdi. Europa dabar mm, importuoja daugiau kaip 300 e, milijardų eurų e, atitikmenį e, mm, energetiniais nešikliais ir tai sudaro nemažą jos BVP dalį. Ateityje šie skaičiai turėtų dar labiau aukti ir jeigu mes pereisime prie šalių technologijų, tai e, taupumas efektas bus irgi didžiulis, tai sukurs naujų darbo vietų ir mes galime kalbėti, kad e, CO2 e, emisijos sumažės maždaug 700 milijonų tonų. Pana ir ponės, e, e, mažai anglies vartojant e, išskiriančios technologijos, technologijų ir ekonomikos kūrimas Europoje nėra kažkokia tai utopija. Europai tai yra realus planas. Mes turime kalbėti apie inovacijas, kurios E, pirmiausiai suteikia papildomą impulsą konkurencingumo srityje. Na ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų e, nuveikti ma mažiau, tai yra nuveikti daugiau, panaudojant mažiau, būtų labai protinga strategija. Ir kaip e, karališka aukštybė minėjo, iš tikrųjų E, šitą iniciatyvą, kad tampa madinga, tampa savočkai kieta vartoti mažiau, e, yra puikia mintis, nors galbūt Europos institucijos nėra tokios geros rinkodaros srityje, nėra tokios geros reklamuotės, tačiau bet kuriuo atveju mes čia turbūt mąstome vienodai. Na ir tą progą aš noriu palinkėti Jums visokio pasiekmės. Ačiū. Uh. Labai ačiū pirmininkai Baroso už jūsų pasakymą ir už e, tai, kad jūs e, taip veiksmingai tiek per praeitą kadenciją, tiek per šią kadenciją E, rengėte teisės aktų projektus susijusius ne tik su bendraja energetikos politika, bet skirtus taip pat ir mm, klimato mm, e, kovai su klimato kaita, e, aplinko, aplinkai draugiškų technologijų kūrimų ir panašiai. Ačiū Jums už Jūsų pasakymą, toliau kalbės Europos tarybos pirmininkas Pons Herman Van Rompuy. Prašom, žodis Jums. Ačiū, Jūsų karališkai aukštybė. Europos parlamento pirmininkė, Europos komisijos pirmininkė, gerbiami ponai ir ponios, gerbiami parlamentarai. E, jūsų sprendimas, kad šiandien diskusijos suktųsi apie ekonomiką pagrįstą mažomis anglės emisijomis, yra labai protingas sprendimas, nes e, ir, ir jis yra labai savalaikis, kadangi praeitą savaitę Europos vadovų taryba 27 e, valstybių vadovai e, didžiulę laiko dalį skyrė būtent šiom problemam nagrinėti. E, jau seniai neprisimenu, kad taip detaliai būtų nagrinėjamas būtent šios problemos tokiame aukštame lygyje. Tai byloja apie asmenius įpareigojimus šiose tie ir sieki pademonstruoti akivaizdžių rezultatų tiek sąjungos lygmenyje, tiek ir valstybių narių lygmenyje visi turbūt sutarė, e, ir aš pacituosiu dabar, kad e, tiek ES, tiek valstybės narės e, ateitie investuos į mažai anglies junginių išskiriančių technologijų kūrimą. Iki, tas faktas, kad Europa įsipareigojo iki 2050 metų sumažinti CO2 emisijas 80-95 e, netgi procentais lyginant su 1992 metų lygiu, e, pareikalaus tikros technologinės ir e, taip pat požiūrio revoliucijos. Tai pareikalos pirmiausiai pramonės revoliucijos. Šių dienų sprendimai iš esmės yra ateities simboliai. E, nes e, mes norime pakeisti e, smogų apimtus miestus teršinčią pramonę racionaliom schemom ir ekologišką sutvarkytą ateitimi įgyvendinant e, atsinaujančios energetikos direktyvą, ypatingai kalbant apie bendradarbiavimo mechanizmus ir nacionalinės paramos schemas, e, bus būtina prielaida, kuriant tokią švaresnę, tokią švaresnę ateitį. E, be abejo, tai labai svarbu energetiniam efektyvumui užtikrinti, kadangi e, viena vertus didina mūsų konkurencingumą, kita vertus mažina mūsų CO2 emisijas. Kitaip sakant, e, paprastai žodžiais mes jau turime naudoti mažiau energijos ir Todėl mes turime rinktis pigiausias, švariausias technologijas, kuriuose energijos naudojama ko mažiau. 2020 e, metam e, numatytas 20 e, procentų energetinio efektyvumo planas turi būti įgyvendinamas ir tam reikės imtis ištingų priemonių, kad būtų panaudotas ryškus energetinio taupimo potencialas, kuris dabar slypi tiek neefektyviuose technologijose, tiek pastatuose. E, Na ir nuo kitų metų pradžios visos valstybės narės e, e, turėtų įtraukti e, energetinio efektyvumo standartus į viešųjų pirkimų programas, į, viešųjų pastatų statybų reikalavimus ir panašiai. E, e, Naujame energetinio efektyvumo plane šios priemonės bus e, apibrieštos tiksliau per visą energetinio tiekimo grandinę. Dauguma technologijų, kurių mums reikės, kol kas dar nėra iki galo subrandintos ir dėl to jų plėtrai reikia tam tikros paramos. E, būtent todėl Europos vadovų taryba paragino e, sukurti reguliavimo sistemą e, išmaniesiams elektros perdimo tinklams, kad šitą iniciatyvą būtų gyventa iki 12 metų. Reikia teikti prioritetą infrastruktūros kūrimo srityje pirmiausiai tiems tinklams, kurie sujungtų mm, jūrinės vėjų, ferm, vėjų fermas arba vėjų elektrinės, e, taip pat kitus energetinius atsinaujinančius energetikos objektus. E, taip pat e, tam reikia sulaukti ir visuomenės pritarimą. Ir kartais tokios priemonės kaip ilgalaikės anglės saugyklos, energetiniai matuokliai, panašiai turi būti pirmiausiai išpopuliarinti bendruomenė. Be abejo, reikia dar daug ką nuveikti Ir e, šios priemonės turės e, tiek poveikia aplinkai, tiek ir ekonomikai. E, visuomenė turėtų palaikyti idėjas kurti švarę, tausojančią energetiką, nes tai prisidėtų prie Europos konkurencingumo pasaulio mastu. Ir be abejo, Europa gali prisidėti įgyvenišios tikslus. Per daugelį metų buvo nuveikta nemažai plėtojant pagrindinės e, Europos e, energetinės politikos skriptis, įskaitant ir ambicingus e, kovos su klimato kaita tikslus ir išsamius teisės aktus, kurie palaiko šias iniciatyvas. E, nes nevykęs Europos vadovų tarybos posėdis e, patvirtino dar kartą, kad šie tikslai lieka galioti ir taip pat e, numatė tolesnės priemonės, kuris leistų juos įgyveninti. Valstybė vyriausybė vadovų iš 27 ES valstybių narių pasirižimas suskirsti prioritetus, įgyveninti šios tikslus, e, leidžia derinti tai, ką mes galime padaryti e, atskirai, atskirose valstybėse narėse, e, su tomis priemonėms, kurios veiksmingiau gyvenamos europiniu mastu, panaudojant masto ekonomiką. Na, iš tikrųjų, ES pranašumas yra tai, kad mes sukūrime didžiausią vieną bendrą rinką, ne tik tai mūsų žemynė, bet ir visame pasaulyje. Ir tai akivaizdžiai e, iliustruoja, kaip naudinga yra veikti iš vien. Taigi, tai būtų žinia dvelkianti, sakykime taip, atsargių optimizmų, nors galbūt politiškai nebūtų visai korektiška būti atviru optimistu. E, Daugelį atvejų Europą iš tikrųjų įsikėlė tikslų, kurie e, pranoksta likusias pasaulio iniciatyvas. Kita vertus, e, E, dar daug ką reikia padaryti ir būtent dėl to e, štai tokios konferencijos kaip jūsų yra labai svarbios, nes e, aš matau, kad tokie renginiai leidžia surinkti į vieną vietą pažangiausius mokslininkus, mąstytojus šią srityje draugę su tais, kurie taiko šias priemonės praktikoje, tiek tais, kurie formuoja politiką. Na ir aš labai tikiuosi, kad šios diskusijos taip pat leis mums sukurti naujų išvalgų, kaip visi šitie procesai galėtų vis vystys ateitie. E, be abejo, mano kaip Europos e, tarybos pirmininko e, ambicijos E, iš tikrųjų yra susijęs su šiais tikslais ir vargu ar pasaulis yra e, daug e, svarbesnių temų negu tos, kurias nagrinėjate šiandien. Taigi dar kartą noriu padėkoti jums visiems, taip pat noriu padėkoti jo karališkai aukštybei už tai, kad jis prisijungė prie mūsų, nes jo dalyvavimas suteikia renginiui dar didesnio svorio. Uh, Ačiū, ponia pirmininkė, už jūsų pasisakymą ir už tai, kad surengėte paskutinę vadovų tarybą. Žinoma, kad nepaskėme visko, ką norėjome pasiekti kol kas, tačiau taryba, tarybos išvados yra svarbios, nes tai yra puikus pavyzdys, kad mes, kuo mes esame suinteresuoti. Jo karališkoji aukštanybė turi išeiti iš mūsų konferencijos, tačiau jūsų darbas aplinkos apsaugos srityje yra labai svarbus ir mums. Pone, labai ačiū už jūsų paramą ir už visas šias idėjas, kurias išsakėte. Jos yra labai svarbios ir Europos parlamentui, nes visus šios dalykus mes aptarnėjame nuolat. Ir nors mes dar nepasiekėme to ko tikėjomės prieš penkerius ar septynerius metus. Tačiau pažanga vis tiek pasiekta didžiulė. Mes turime taip pat aktyviai tarptautinėse darybose dėl klimato kaitos e, dalyvauti aktyviai. Viskas yra tarpusavė labai susiję. Ir jūsų parama, jūsų atvykimas pas mus ir jūsų mintis, kad turime gyventi būdu, kuris draugiškas aplinkai yra labai svarbi. Labai ačiū Jums dar kartą. it will be uh, first intervention. Na ir toliau pirmasis e, pasisakymas pradėti diskusiją. Čia bus ponia Korin Lepaž, aplinkos visuomenės veikatos ir maisto saugos komiteto vicepirmininkė. Misijų dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami pirmininkai, gerbiami kolegos, ponios ir ponai, aš turėčiau per tris minutės pristatyti mūsų diskusijų įžangą. Diskusijų, kurios vyks po šių svarbių pasisakymų. Taigi šiame savo pasisakymą norėčiau akcentuoti du esminius dalykus. Visų pirma, mes kalbėjome apie ambicingus tikslus. Jie yra susiję su tais iššūkiais, kurie mums tenka. Ir mes galime konstatuoti, kad mes visame pasaulyje matyti esame vienintelis regionas, kuris nusistatė tokius ambi ambicingus tikslus. Jo karališkoji aukštenybė e, priminė mums, kad mes tikrai daug ko rizikuojame nes klimato kaitos pasiekmes yra baisios ir su, jomis, su tomis baisiomis pasiekmėmis mes susidurėme jau dabar. Aš pati būdama Kankūne pastebėjau, kokia reikšmė tenka e, aplinkosaugos politikai ir manau, kad jeigu mes norime kažko pasiekti, tai turime E, dar labiau didinti savo tikslus. Tai yra pagrindinis mūsų tikslas būtų CO2 emisijų sumažinimas 30 procentų ir taip pat turėtume griežtinti savo tikslus efektyvaus energetikos naudojimo srityje. Taigi mes turime e, ir toliau skatinti atitinkamų šakų verslininkus, kad jie taip pat e, skatintų šių tikslų siekimo. Tokia būtų pirmoji mano esminė mintis. Toliau kitas man labai svarbus dalykas, kurį aš ir čia norėčiau akcentuoti - siekti nuoseklių tikslų tiek kovoje su klimato kaita, tačiau tuos tikslus derinti ir su kitų politikų tikslais. Kalbant apie klimato kaitos, kovos su klimato kaita politiką, e, reikia pabrėžti, kad siekiant rentabilumo, investicijų e, rentabilumo į atsinaujinančius energijos šaltinius ir efektyvaus energijos vartojimo, mums reikia nebeskatinti tų pramonės šakų, kurios e, prieštarauja mūsų tikslams ir naudoja iškastinį kūrą. Taip pat man buvo įdomu išgirsti, ką komisija siūlo šioje srityje ir ir buvo pasakyta, kad kad taip pat atitinkamas iškastinis kūras gali, padėti, e, gali būti ekologiškesnis negu nafta. Taip pat e, mes turime siekti, kaip jau minėjau, nuoseklių tikslų visose politikos rytise. Mes turime siekti CO2 emisijų mažinimo e, visose sritise, turime siekti mažiau atliekų gaminančios pramonės tai turėtų būti pasaulinis nuoseklus tikslas. Ir ypač kalbant apie mažos CO2 emisijos energijos šaltinius, mes turime, ne, neturime prilyginti atsinaunančių energijos šaltinių uh, E, CO, mažos CO2 emisijos šaltiniams. Kadangi laikausi man duoto laiko limito, to jau baigsiu savo kalbą, bet noriu pabrėžti, kad lau, būtų labai svarbu e, savo naują požiūrį derinti su e, globaliu požiūriu. Visas naujoves panaudoti naujų ambicingų tikslų siekimui. mes turime suvokti, kokį e, aplinkosauginį ir ekonominį poveikį daro mūsų sprendimai. Mes e, turime suvokti, kad mes esame atsakingi už ateities kartų ateitį. Taigi tokia būtų mano įžanga. Ačiū. Labai ačiū. Norėčiau trumpam suteikti žodį poniams Hersok ir poniai Ek. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad suorganizavote šią konferenciją, tai yra labai svarbu, turime daryti viską, panaudodami visas priemonės, kurdami ES klėstėjimą. Tačiau, turint tai galvoje, aš esu iš pramonės komiteto biudžeto pranešėja, norėčiau užduoti klausimą, cituodama, pateikdama citatą, kurią išgirdau iš savo mamos, mintis dar nesprendimas Viskas priklauso nuo įgyvendinimo. Taigi, jeigu mes pasiremsime Europos piliečių entuzijazmu, turėsime viziją, mūsų lyderiai turės viziją, jeigu turėsime, turėsime savo 20 metų įsipareigojimus, galbūt pasieksime tą tašką, kai politiniai įsipareigojimai bus papildyti finansinių įsipareigojimų iš valstybių narių kol, kol kas nesimato nei šių metų biudžete, nei kitų metų atrodo. Gal galite man čia padėti? Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti organizatoriams už puikią iniciatyvą. Mano klausimas yra ponui Van Rompojui apie tarybos išvadas girdėjome apie strateginius energetikos ir technologijos planus. Iš tikrųjų, planas yra puikus. Jis apima būtinas technologijas tam, kad bendrovės galėtų dėkti naujoves. Norėčiau papildyti panos Hercog e, klausimą. Tai yra to plano, set plano įgyvendinimas. Kada valstybės narės pasiūlys lėšas šiam planui įgyvendinti. Pirmiausia, noriu atsiprašyti, kad turiu kitą susitikimą po 8 minučių ir turiu gerbti savo e, darbo atvarkės ir negalėsiu išklausyti visų čia pasisakymų, tačiau komisija visada seka jūsų diskusijas ir išvadas ir kitą kartą būdamas parlamente, būtent mielai aptarsiu šios klausimus su jumis. Norėčiau sureaguoti į tris pasisakymus labai trumpai. Visų pirma, visi girdėjome, kaip e, karališkoji aukštanybė kalbėjo iš esmės, turime pasinaudoti šiuo, e, šiuo momentu, nes Dabar paramos e, mūsų tikslams yra lengviau susilaukti negu anksčiau. Kodėl? Dėl finansų krizės valstybės narės e, riboja savo investicijas. Tiek ponia Hercog ir ponia Ek kalbėjo apie tai. Kaip padarysime tai, nes reikia viešų investicijų nacionalinių lygmenių ir Europos lygmenių. Todėl diskusija, diskusijai reikia e, pagreičio Reikia skleisti šią žinias ir šiandien ne tik pasikvietę e, verslo princą, bet taip pat ir įmonių vadovų, labai žymių įmonių vadovų. Į šį, šią konferenciją mes siunčiame signalą, kad tai yra svarbu ne tik klimato ir aplinkos e, e, prasme bet tai yra taip pat ir mūsų ekonominio augimo Europoje dalis. Tai yra labai svarbus politinis signalas ir kitai finansiniai perspektyvai. Ir paskutinis dalykas - tai yra pasaulinis klausimas, ne tik Europos klausimas. Todėl tarptautiniuose procesuose mes darome su kitais partneriais, Amerikos partneriais, bet taip pat ir kitomis didelėmis ekonomikos, kaip pavyzdžiui Kinijos ir kitomis turime protingai nukreipti procesą taip, kad įtrauktume į šį procesą ir juos. Ne tik ES turi prisimti įsipareigojimus, mes taip pat turime paprašyti ir kitus e, pasidalyti tais įsipareigojimais. Taip pat e, tuo pat metu turime tinkamai atlikti namų darbus. Ir matau, kad e, šios dienos susirinkimas yra indėlis šią prasme prie Europos vadovų tarybos rezultatų, kurie buvo tikrai pozityvus. Mes pristatėme vyriausybių vadovams mūsų energijos taupimo planą, kuris yra vienas iš svarbiausių šioje srityje. Mes siekime 20 procentų CO2 išmetimo sumažinimo tikslo iki 20 metų. Ir mes e, taip pat sėkmingai siekiame energetikos e, CO2 mažinimo, tačiau nepakankamai taupo energiją dar. Ačiū. Dėkoju abiem pirmininkams už dalyvavimą mūsų konferencijoje. Toliau periname prie temos e, mažo CO2 kiekio klėstėjimas, ekonomika ir konkurencigumas. Šioje diskusijoje pirmininkaus poranas Herbertas Roilis, e, pramonės mokslinių tyrimų energijos komitetų, komiteto pirmininkas. Turime apsikeisti vietomis, tai užtruks minutę. Prašom Herbertai sėstis čia. Sehr geehrte, sehr geehrte Damen und Herren. Gerbiamos ponios, gerbiami ponai, ponia parlamento pirmininkė, mėly kolegos, ponios ir ponai. Turime dar apie 40 minučių, kad šioje, šiame pirmame diskusijų raunde aptartume keletą aktualių klausimų su aukšto lygio ekspertais. Turėsime dirbti labai koncentruotai, nes turime laikytis mums duoto laiko ir turime sudaryti galimybę kitiems kolegoms e, dalyvauti jom, jiems aktualiuose diskusijose. Mes išgirdome daug esminių pareiškimų, o dabar turime galimybę šiek tiek pagilinti kai kuriuos klausimus, aptarti juos su ekspertais. Norėčiau pasveikinti e, ekonomikos profesorių poną Lordą Nikolą Šterną, jisai dirba Londono ekonomikos mokyklos mokslinio tyrimų institute. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Garrett Ford, CEO Philips Lightning atstovą. Taip pat Sili Vandalų, kuris padavau, pavaduos poną Svinį. Ponas Svinis buvo užpultas šią naktį Briuselio stotyje, todėl jis turėjo dėje grįžti namo, todėl jį pakeis jo kolega. Tačiau tikiuosi, kad nepaisant to mūsų diskusijos bus vaisingos. Taigi pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Nikolas Stern. Prašau. Labai noriu visiems padėkoti už kvietimą į šį labai svarbų renginį. Norėčiau teikti, kad e, ne tik tai šis raginimas imtis skubių veiksmų yra e, labai stiprus impulsas, bet taip pat ir patys veiksmai yra labai svarbus. E, E, man sudaro įspūdis, kad kartais mes nesugebim pakankamai įtikinamai išdėstyti šio reikalo ir e, tikrai turėtumėm geriau, e, įtikinamiau pateikti savo argumentus. Be abejo, pirmiausia, mes supratėme, kad turime reikalų su labai rimta rizika. Faktiškai tai yra egzistencinė rizika. Nes kalbame apie žmogaus ir jų planet, apie žmonių ir jų planetos santyki. Uh, E, kai kalbame apie šiltame efektą sukeliančias e, dujas, jų išiškas CO2 ekvivalentais, <clears throat> panašu, kad e, nuo dabartinio 435 dalelio milijonų ateityje emisijos gali siekti 750 vėlgi temperatūra vidutinė pakilo maždaug 5 laipsniais lyginant su XIX amžiumi kas yra savaškas atskaitos taškas. E, Na ir e, mūsų, tai yra homo sapiens rūšis, nenumaldomai dauginasi ir e, ateityje vėlgi šimtai milijardų žmonių gali gyventi šioje planetoje, kas be abejo stums mus link naujų konfliktų. Ir e, mes E, kaip žmonės e, iki šiol nesame sudūrę planetoje su tokiu reiškiniu kaip bendras atšilimas penkiais laipsniais. E, taigi pokyčiai bus dramatiški ir kyla klausimas, ką galima būtų padaryti. Čia be abejo tema kur kas malonesnė. Iš esmės mes turime pripažinti, kad kokio masto priemonių reikia, kad bent jau turėtumėm uh, 50-50 procentų šansus sulaikyti klimato šilimą ties dviejų laipsnių e, riba. E, e, mes kalbame apie maždaug 50 e, milijardų tonų CO2 ekvivalento emisijas ir jas reikėtų sumažinti iki 20 milijardų. Tai yra daugiau negu per pusę. Jeigu mes protingai tvarkysime, tai vėlgi e, E, emisijas reikėtų mažinti maždaug 2,5 e, karto, nuo 2,5 iki 3 karto. E, na ir kadangi mes negalime tų emisijų sumažinti vienodai visur, tai mes turime kai kuriuose, kai kuriuose sektoriuose apskaitai pasiekti nulinių emisijų. Na ir be abejo, tai žada tikrą pramonės revoliuciją. Uh, E, ta neišvengiamai siūlo elementarią aritmetiką. Kalbame iš tikrųjų neišvengiamai apie tikrą pramonės evoliuciją. Tačiau gera naujiena yra ta, kad e, jeigu žiūrėsime istoriškai į e, ankstesnės pramonės revoliucijas, pavyzdžiui, nuo 18 amžiaus pabaigos ir vėlesnės revoliucijas, tokias, kurias sukėlė, pavyzdžiui, komunikacijų arba informacinės technologijos, tai mes matome, kad paprastai e, pionieriai, kurie investuoja į naujas technologijas, suomet išlošia ir atsiperkamas yra labai dėlis. Taigi, e, tai būtų puikiai pamoka Europai ir, ir turėtų pasimėti mums linkminties, ką turėtume daryti. E, e, ateitis, kurią mes pasiektumėm tokiams priemonėms, būtų saugesnė, susijusius didesnė biologinė įvairovė. Taigi tas perinamas laikotarpis iš tikrųjų teikia jaudinančių perspektyvų ir e, pasaulis, kurį mes sukurtumėm, būtų kur kas patrauklesnis už tai, ką mes matėme iki šiol. Be abejo, pramonė revoliucija reikštų įvairius persikilnojimus ir daugybę investicijų. Šie dalykai neteina uždyką bet tai iš tikrųjų labai daug žadanti ir patraukli veikla. Tačiau kaip mums viso to pasiekti, kokiųgi veiksmų reikia imtis? Aš keliais žodžiais susiminsiu apie viešąją politiką, o paskiau veiklos rytis. Taigi viešoji politika reikalauja, kad būtų ištaisyti tie, e, tos nesėkmės, kurios e, e pasirodė rinkoje E, rinkos nesėkmių taisimas reiškia, kad mes turime tiesiog e, gražinti rinką į gerą kelią. E, tai yra, kad žmonės pirmiausia nematytų skatinamųjų priemonių ten, kur jų neturėtų būti. Mes turėtumėm pasimokyti iš praeities klaidų, mes turime imti skubių priemonių pačiai taisyti ir uh, E, labai svarbu taip pat užtikrinti, kad kiti irgi primtų tai, ką mes darome. Taigi mes turime pirmiausiai e, ištaisyti klaidas. Mes žinome, kad kapitalų rinka e, nelabai e, sėkmingai veikia ilgalaikio kapitalo rizikos vertinimo srityje. Infrastruktūra, e, mūsų ekonomistų žargon tariant, tinklo e, išoriniai veiksniai yra be galo svarbus veiksniai. Mes negalime panaudoti e, Pavyzdžiui, e, pietų, Europos, e, pietų Europoje esančio e, saulės energetikos potencialo, jeigu nebus sukurtas perdavimo tinklas, kuris būtų daug veiksmingesnis negu dabar. Taigi viskas yra susiję. Nekilnojamo turto rinkoje taip pat esama įvairiausių nesėkmių. E, ypatingai kuriant neefektyvius pastatus, e, informacija, vėlgi čia irgi daug spragų, žmonės turi, turi daug daugiau informacijos e, apie savo galimus veiksmus. Prekyboje reikia užtikrinti geresnį ženklimą ir panašiai. Visą tai būtų viešoji politika susijusi su rinkos skatinimu, tačiau jinai taip pat suteiktų ir verslui naujų impulsų. Ir manau, kad Europoje mes iš tikrųjų turėtumėm dėti daug daugiau pastangų, kad šita politika taptų e, aiškiai aiški, stipri, tvirta ir taip pat nuspėjama. Kad visą tai būtų padaryta, reikia e, atpalaiduoti tos fondus, kurie jau dabar yra mm, įdedami kaip investicijos, tačiau kartu tos fondus reikėtų ženkliai papildyti. Taigi, pirmiausia, reikėtų didinti E, anglės emisijų kainą, e, reikėtų daug labiau palaikyti e, mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtos procesus. Visame pasaulyje šie procesai dabar savotiškai yra išgyventam tikrą nuosmukį dėl ekonominės krizės. Jau daug kalbėjau apie tinklus, apie infrastruktūrą, kurie leistų užtikrinti perdavimą efektyvumą. Taip pat transporto emisijų mažinimas irgi būtų labai svarbios iniciatyvos, kurios skatintų inovacijas. Kur mums reikia imtis kažkokių priemonių. Aš kalbėjau apie politikos priemonės, tačiau kuriuose sektoriuose reikėtų veikti. Atsakymas, tiesą sakant, būtų, kad visuose e, žemės ūkio srityje, statybų sektoriuje, pramonėje, e, energetikoje. Energetiką aš paprastai miniu pabaigoje, nors daugelis kalbėtojų daro atvirkščiai. E, nes energetika visai turi apimti viską. Jis apima visas ekonomikos, visas ūkio šakas ir e, nuo geresnės e, energijos, tai, nuo, geresnės, nuo geresnės žemės ūkio e, per veiksmingesnės statybas ir visur kitur. Visą tai susijęs su energijos taupimu ir be abejo susišius visi laukia daug naujų įspūdingų iššūkių. Be abejo, mes turime šias priemonės susijęti su vietos bendruomenėmis. Negalime, pavyzdžiui, užtikrinti surinkimo, kurti viešo transporto sistemų ir kitų daugelio priemonių. Ne dalyvaujant vietos bendruomenėms. Todėl būtent vietos bendruomenės turi kurti tą didesnį politinį spaudimą ir taip pat e, turi įvertinti veiksmų svarbą. Uh, E, e, kūrybiškumas be abejo irgi yra labai svarbus veiksnys. Verslas nuolatos gimdo naujų idėjų ir per pastarąjį dešimtmetį ir panašiai verslas e, parodė daug naujų iniciatyvų. Investicijos taip pat pasiekia mokslinę veiklą, tačiau reikia daug tvirtesnės viešosios politikos, norint užtikrinti, kad investicijos tikrai pasiektų tą mastą, kuris yra būtinas, norint pasiekti tą masto, tokio masto transformaciją, apie kurią aš kalbėjau. Mes turime sukurti precedentą, kad augimas su mažom anglės emisijom, mažanglės ESTČ taptų sėkmės istorija, nes dabar investicijos be abejo ir e, susijusios su rizika ir gera viešoji politika galbūt galėtų tą riziką šiek tiek mažinti, nes e, kitaip e, dažnai tokios iniciatyvos tiesiog baigėsi tuo, kad jos pakerta pačią save. E, taigi e, mes turime įtraukti žiniasklaidos atstovus, e, užtikrinti gerą komunikaciją su visuomenė ir be abejo įtraukti pat ir politikus. Be abejo, norint įgyvendinti tokio masto priemonės, mes turime e, užtikrinti e, įvairiausių sluoksnių dalyvavimą, įvairiausių sluoksnių įtraukimą. E, turime pasimokyti iš istorijos, turime atitrūkti nuo dabartinių taršos lygių, nu, sukurti naujų pavyzdžių ir turtingos šalis čia gali parodyti gerų pavyzdžių. Būtent turingos šalis gali parodyti, kad tai yra gera išeitis iš krizės ir bent jau per timiausią keletą metų e, iš tikrųjų e, e, daug kas keisis, mes turime dabar daug išteklių, pavyzdžiui, turime daug laisvos darbo jėgos ir tai yra puikus ištekliai, kurie gali pakloti pamatą ilgalaikiam augimui ateityje. Ne, aš kalbu ne apie tos burbulus, kurie pastarojame metu sproginėja nuo dotcom iki nekilnojamo turto, bet būtent apie tikrą realų ilgalaikį stabilų augimą nes recesija nėra priežastis dvėjoti, kaip tik tai tai yra nauja proga imtis ištingų veiksmų. Ir kartais Europoje mes matome priešingas tendencijas, e, kai kur kai kas e, bando dvėjoti ir žengti žingsnį atgal, e, tai pažiūrėjau, daro Junktinės valstijos. Tačiau gera naujiena yra ta, kad kai kai kurios valstybės buksuoja arba nešingai taip šioje vietoje, e, likusi pasaulio dalis, pavyzdžiui, Indija, Kinija, Indonezija, daugelis kitų pasaulio regionų e, žengia į priekį. Na ir daugelis iš jūsų turbūt neskaitėte kinų penkmečio planų, tačiau aš paraginčiau jūs įsiskaityti į 12 metį planą. Penkmečio planas bus detaliai paskelbtas e, šių metų pavasarį. Aš ir kai kurie kiti e, verslo lyderiai lankysis taip pat Kinijos e, vystimo forume. Ir e, ten iš tikrųjų kalba apie svarbiausias pramonės šakas, kurios, nu, kaip numatoma, artimiausių metų per, per artimiausią dešimtmetį išsiplės nuo 3 ar 4 procentų iki 15 procentų. Ir tai pirmiausia yra švarsios technologijos, energijos efektyvumo pasižymėtos technologijos. E, daug kalbam apie biologinius e, įvairiausius veiksnius ir technologijas, biologinį kūrą, biologinės technologijas ir panašiai. Taigi, iš tikrųjų, šios valstybės e, labai aiškiai orientuojasi į tas pramonės šakas, kurios e, taptų pramonės revoliucijos lyderėmis. Na ir be abejo, Kinija viena vertus kelia pati e, tam tikrą pavojų klimato kaitos atžvilgių, tačiau ji taip pat e, išvelgia daug naujų galimybių ir atveria tų galimybių. Europa čia rizikuoja prarasti lyderių pozicijas, kaip apie tai užsiminė ir pirmininkas Baroso. E, jeigu Europa ir Kinija drauge suvienytų savo jėgas, e, mes galėtumėm transformuoti viso pasaulio politiką, nes daug kur besivystačiam pasauliu iš tikrųjų yra taip pat palankių poslinkių e, tinkama linkme. E, Taigi aš manau, ponai žmonės, kad dabar nėra tas metas, kad mes turime kukliai užsisuglaudę sėdėti, bet iš tikrųjų turime pasinaudoti tomis galimybės, kuris atsiveria ateičiai. Turime ieškoti naujų pramonės šakų, kurios būtent e, atlieptų šiem tikslams. E, turėtumėm padvigubinti savo pastangas. Iš tikrųjų dabar nemetas dvėjoti, nemetas taip čia vietoje, dabar metas formuoti aiškę praktišką politiką. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti Jums, ponė Štern, už tai, kad pradėjote mūsų diskusijas ir atkreipėte dėmesį į tai, kad inovacijos, technologijos, įvairios paskatos vaidina svarbu vaidmenį. Na ir iškart negaiždamas laiko suteiksiu žodį e, Garrett Fordui, kad jis pristatytų savo požiūrį. Labai ačiū. Norėjau taip pat padėkoti jo didinybei, kad sušaukė šią konferenciją. Aš norėčiau nušviesti šiek tiek vartotojų vaidmenį, jų elgesio vaidmenį, siekiant mažo CO2 kiekio darbo atvarkės gyvendinimo. Trys dalykai. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kokia yra kliūtis, kodėl mes matome e, inerciją šioje srityje. Norėčiau pabrėžti, kokios yra galimybės. Ir trečia, tai, ką mes laikome svarbių vaidmenių, ką reikia padaryti šioje srityje. Visų pirma, energijos taupimas mūsų problemų, mūsų manimų yra arba 50 procentų problemos ir 50 procentų galimybės siekiant mažo CO2 kiekio ekonomikos. Jeigu pažvelgsime į problemos esmę, manome, kad dominuoja mažos pradinės kainos kultūra. E, vartotojai dažnai mano, kad pradinė kaina būna dažnai per didelė. Tai ne tik vartotojų problema, bet ir viešųjų pirkimų problema. Todėl, e, kad žmonės žvelgia į, į, bend, į pradinę kainą, o ne į bendrą kainą. Svarbiausias atveju svarbiausia problema yra, kad atidamas e, perkeliamos išlaidos ateities kartoms, o jos negalės tos kainos sumokėti. Taigi svarbiausia problema, skubi problema yra pradinės, mažos pradinės kainos e, kultūra. Antras dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra galimybės dydis. Daugelis E, iškelių žmonių e, sakė, kokia problema yra didelė, kaip ją galima paversti galimybėmis. Ir pakalbėkime apie e, energiją taupančią šviesą. Dabar 14 procentų Europos energijos sunaudoja šviesa. Technologijos panaudojam tą galima sumažinti iki 40 procentų. Tai atrodo galbūt nedidelis skaičius, tačiau tai sudaro 28 milijardų eurų. Tai atitinka 99, 98 milijonus tonų CO2 ir dėl to nereikėtų 141 naujos elektrinės. Visos jos mums kainuotų 300 milijardų. Toks e, likęs kapitalas galėtų būti panaudotas naujovėmis. Taigi mes matom, manome, kad labai svarbus tikslas siekiant energetikos naudingumo būtent šis aspektas. Pastarojo meto studijos rodo, kad jeigu energijos naudingumas didėtų 1 procentų per metus iki 20, 2050 metų, mums reikėtų 140 procentų daugiau be CO2 e, pagaminamos energetikos, energijos jeigu e, tas procentas būtų 3 procentai, tai e, mums reikėtų tik 40 procentų daugiau e, be CO2 pagaminamos energijos. Na ir daugelis minėjo, kad to negalima padaryti be veiksmų, be ambicingų tinkslų, kurie būtų pagrįsti politikos veiksmais. Žinoma, sutinku, tačiau aš norėčiau pabrėžti dalyką, kuris nusipelno mažai dėmesio Philips bendrovė tiki ne tik naujovių gale. Naujovės yra susijusios su vartotojų lūkesčiais, vartotojų gale. Ji nepakankamai įvertinama. Jeigu tai pavadinsime žmonių gale ar eilinio piliečio jėga, pamatysime, kad daug institucijų ar a, elgesio modelių bus revoliucingai pakeisti. Mes turime pamatyti, kaip e, matome, kaip, pavyzdžiui, jaunoji karta revoliucionizuoja savo bendravimą ir panašiai. Taigi, turime suprasti, kad paprastų piliečių supratimas nėra problema, nėra kompromisas. Bet e, naujas elgesys turi būti madingas, tačiau tuo pat metu užtikrinti jiems ir gyvenimo būdą, kuris jiems patinka. E, pa, Filipso pavyzdys. Pavyzdžiui, jeigu mes už, uh, užduos, uh, sudirginsime tinkamą stygą tarp žmonių, uh, tai tuomet galėsime paveikti jų uh, elgesį. Mums yra pavykę uh, mokyklo energijos suvartojimas mažinti uh, 40 procentų, procentų pakeičiant šviesos uh, spalvą, spal, šviesos intensyvumą. Mes atlikome tyrimų įvairiose mokyklose, kai uh, šviesos pakeitimas pagerina skaitimo greitį, sumažina rašybos klaidų 40 procentų, pagerina neramumo, sumažina neramumą tarp mokinių. Ir tai prisideda prie mokyklos pradinio tikslo, tai yra šviesti, mokyti vaikus. Tai jeigu tai patį galima daryti sumažinant energijos vartojimą, tai yra iš vis puiku. Man atrodo, kad Šiuo atveju tokie pavyzdžiai rodo, kaip galima be kompromisų pasiekti dviejopų tikslų. E, ir viskas priklauso nuo to taip pat, kaip pavadinsi, jeigu pavadinsi mažo CO2 mokykla ar ekologiška mokykla, kai kas gali e, skambėti nuobodžiai. Jeigu pavadinsime tai e, protinga mokykla, tai iš tikrųjų patrauklumas idėjos pasidaro daug didesnis. Tai mums reikia ir sukurti tam tikrą kalbą, terminologiją, kurį įkvėptų žmonės. Tačiau tokius terminus, terminus reikia naudoti pasinaudojant piliečių žodžiais, kad jie suprastų jas. galima apie tai kalbėti įvairia ekonomiška, politinė prasme, tačiau jeigu tai nepakeičia piliečių elgesio, mes revoliucijos nesukelsime. Taigi kviečiu visas dalis e, įžiepti tokį dialogą su piliečiais, e, kad tai būtų e, revoliucijos katalizatorius. Ačiū. Nuoširdžiai dėkoju Jums ir suteiksiu žodį Hans van der Loo, prašau. Thank you, Ladies... Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai. Dabar iš tikrųjų mes esame kritinėme posūkio taške, kad vizijos lūkesčiai staiga turi tapti aiškiais įsipareigojimais ir konkrečiais veiksmais, norint e, įgyvendinti tas vizijas, kurių laikosi dabar mūsų lyderiai. Tai reiškia, kad mes turime imtis visiškai naujų priemonių, kurios turi būti pagrįstos taip pat ir praktinė finansinė parama. E, pokyčiai vyksta per gana e, trumpą laikotarpį ir iš tikrųjų mes esame dėkingi daug iniciatyvų, tarp jų, pavyzdžiui, nulinio emisijų platformai, kuri prasidėjo Europoje ir daugelį kitų iniciatyvų, tačiau kelionė tik prasideda. <clears throat> Na, iš tikrųjų, čia tik buvo paminėtas tas pavyzdys, kad e, viena vertus mes turime JAV, Europą ir kitas senas valstybės, kita vertus Kinija, Indija ir panašiai. Ir kad šios valstybės kiek e, skirtingai e, mato padėtį pasaulyje. Tačiau reikėtų pasakyti, kad e, išsivyščios valstybės pirmiausiai labiau ir nukentėjo nuo tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, finansinė krizė. Ir manau, kad ponai Bonis mums verta atsigręžti vėlgi į e, pinigų vertės arba investicijų vertės savoką. E, taigi mes turėtumėm daugelį metodų, pirmiausia, ir grįsti tą savoką, būtent e, investicijų atsiperkamumo arba pinigų vertės suvokimo. E, be kita ko, kovas klimato kaita būtų būtent vienas iš tokių gerų pavyzdžių. Na ir čia reikėtų paminėti du dalykus. Pirmiausiai, Europos klimato fondo veiksmų gairių planas iki 2050 metų kalba apie tai, kad reikėtų kurti šitą e, gerovę e, pagrįstą netaršę ekonomiką. Iš tikrųjų, buvo nustatyta, kad per artimiausią dešimtmetį e, energetikos objektų transformacija e, e, leistų be neveiksmingiausiai kovoti su klimato kaita. Pirmiausiai, tarkim, statant daugiau dujomis varomų elektrinių. E, nes tai yra lengvai pritaikomas technologijos ir jūs turbūt skaitėte neseną McKenzie e, tyrimą, kad e, daugiau dėmesio skiriant duiniam kūrui, e, e, tai leis sukurti daugybę e, darbo vietų ir, be kita ko, būtų gyventi taip pat e, 2020 m. CO2 emisijų mažinimo tikslai. Taigi, e, iš tikrųjų, dujų intensyvesnis naudojimas energetikoje galėtų e, pasiekti daug naudos ir e, kartu užtikrintų visuomenės palaikymą reikiamam perinamajam laikotarpiu. Kitas sritis yra e, netidėliotina būtinybė e, e, siekti pažangos anglies surišimo ir saugojimo technologijose mums, pažiūrėjau, sunku ir suprasti, kodėl štai vienas iš numatytų finansavimo šaltinių dar porą metų bus neprieinamas. Pramonė yra pasirengusi e, netiliotinai imtis priemonių ir e, šios priemonės gali būti realiai gyvenamas, tačiau tai bus galima padaryti tik tada, jeigu demonstraciniai produktai, e, prototipai bus e, pateikti rinką nedelsiant. Taigi e, reikia jau dabar suteikti reikiamą impulsą e, energetiniams sistemams tam, kad būtų pasiekti mm, CO2 mažinimo tikslai iki 2030 e, metų. E, vienas iš pavyzdžių, pavyzdžiui, Junktinė karalystė klimato kaitos komitetas siūlo orientuotis į 60 procentų sumažinimą iki 2030 metų, lyginant su 90 metų lygmenį. E, tai reikštų, kad e, reikia beveik nulinių emisijų energetikos sektoriaus e, iki 2300 metų, kas reikštų didžiulį revoliuciją energetikos sektorijoje Junktinėje karalystėje. Tam, kad tokie tikslai būtų pasiekti, mums reikės iš tikrųjų iš esmės pakeisti technologijas. Ir Junktinė karalystėje daug yra mąstoma apie vidaus technologijų transformavimą, tačiau Indijos karalystės e, energetinės tinklas yra europinio tinklo dalis. Ir būtent čia mes galėtume padirbėti, kadangi e, ES tai iš tikrųjų turėtų didžiulių politinių pasiekmių. Netaip seniai komisija baigė e, pagrindinius dizaino elementus e, trečiajam e, emisijos prekybos, emisijų prekybos schemos e, etapui. Tačiau vėlgi procesas. E, yra stiprokai dėliojamas ir tam, kad mes pasiektumėm reikiamą rezultatą, mes turėtumėm aiškiau įsivaizduoti, kokios bus sąlygos, kokia bus struktūra. Uh, Ir praktiškai per šios metus mums reikia sukurti jau tą reikiamą pasitikėjimą. 2012 metai būtų būtent e, tas laikas, kada e, šis projektas bus pristatytas e, parlamentui. Pramonė laukia aiškių gairių ir laukia, kad galėtų planuoti. Be abejo, tai reikštų, kad e, bus pristatomas pigiausios ir efektyviausios technologijos, tokios kaip e, e, prekybos emisijų schemos. E, kur leistų mums gan neskusmingai pereiti prie ekonomikos pagristos e, maža angli, tarša anglimi. E, laikrodis tiksi, ponai ir ponės, ir mes galime pasiekti pažangos tik bendromis jėgomis. Taigi aš labai tikiuosi, kad per atėjančius metus bus imtasi labai aiškių e, veiksmų ir priemonių, kurie leistų sukurti Europą su e, mažomis anglės junginio emisijomis. Nuoširdžiai dėkoju Jums. Na, o diskusiją pradės mano kolegė ponė Tikau. Ji yra transporto komiteto vicepirmininkė, taigi suteikiu jai galimybę padaryti įžangą, o paskui galėsite pasisakyti Jūs, kiti kolegos. Prašau. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Transportul. Ačiū, ponė pirmininkė. Transportas yra Europos ekonomikos stuburas. Tuo pat metu transportas e, turi būti tvarus, jis turi prisidėti prie CO2 emisijų mažinimo kad ES galėtų sumažinti CO2 emisijas 20 procentų iki 2020 metų. Šiuo metu e, laukiame komisijos Baltosios knygos apie transporto ateitį Europoje, kadangi mes tikimės, kad šis dokumentas bus paskelbtas šių metų kovo mėnesį. E, koordinatoriai transporto komitete jau kalbėjosi preliminariai su komisijos nariu Simu Kalasu norėdami išsiaiškinti, kokie galėtų būti svarbiausi transporto transformavimo tikslai. Tai iš tokie būtų svarbiausi tikslai miestų uh, transporto problemos, priklausomybė nuo naftos ir didesnės, didelės naftos kainos. Mes siekiame, kad e, CO2 kiekio emisijos transportą būtų mažesnis. Taip pat siekiame mažinti transporto e, sangrūdas. Vienas e, BNP procentas Europoje naudojamas iškovoti e, su grūstimis. Didelė problema yra susijusi ir su Europos investicijų mažėjimu transport, į transporto infrastruktūrą. Infrastruktūra plėtojama nesubalansuotai, nepakankamai pažangos siekiant transporto tinklų integravimo ir vystimo nepakankamai pažangos pasiekta ir bendros Europos kosmoso erdvės kūrime ir nepakankamai pažangos kuriant bendrą Europos e, oro eismo kontrolės sistemą. Reikia dėti daugiau pastangų, kad būtų galima geriau pasinaudoti esamų potencialų, e, kuris yra e, vidaus vandenų transporte. Ką turime padaryti, kad transportas taptų tvaresnis. Mums reikia sukurti bendrą transporto rinką Europoje, kuriant e, įvairio, įvairių rušių transporto centrus. Reikia e, stiprinti viešųjų pirkimų politiką, kad viešojo transporto priemonės e, būtų ekologiškesnės. Reikia politikos, kuri skatintų panaudoti mažiau teršiančius, teršiančius transporto priemonės, kurti protingas transporto sistemas visose transporto rušyse. Reikia planuoti keliones per įvairias transporto, įvairiamis transporto rušimis, panaudojant elektroninius bilietus ir pa, stengtis paveikti keliaujančių elgesį. Reikia skirtingų tarifų politikos įvairios transporto rušims, taip pat galvoti apie politiką pasinaudojant e, uostų infrastruktūrą. Mūsų komitetas parengs pranešimą apie Baltąją knygą skirtą transporto ateičiai, kai ši Baltoja knyga bus paskelbta. Dabar pirmininkė norėčiau pakalbėti apie naują strateginę iniciatyvą ES Europoje, kuri veiksmingai naudotų išteklius. Tik tokiu būdu mes galime sumažinti CO2 emisijas 80-90 procentų iki 2050 metų. Ši iniciatyva yra taip pat susijusi ir su transportu. Nes e, čia kalbame ir apie išteklių poveikį transportui ir aplinkai. Ir mes, aišku, nekantrai laukiame Baltosios knygos skirtos Europos transporto ateičiai ir laukiame Europos technologijų strateginio plano. Transportui taip pat reikia naujovių, kad būtų mažinama tarša šiame sektorėje. Dėkoju, gerbama kolegė. Wir haben die, oder ich habe die unangenehme Aufgabe dafür zu sorgen. Man dėja tenka tokia negera užduotis, kad stebėti, kad jūs laikytumėtės nurodyto laiko, bet atrodo, tai yra sunkiai įmanoma. Todėl norėčiau visų jūsų paprašyti kalbėti neilgiau nei vieną minutę, nes norėčiau mūsų trims svečiams dar po to suteikti galimybę atsakyti. Pone Hasi, klaus pirmoji. Labai like to... ačiū pirmininkė norėčiau paklausti Lordo Stern. Kadangi jūs esate labai gerbiamas ekonomistas, galbūt mus patartumėte Europos parlamente, kai mes e, svarstome, kad reikėtų griežtinti e, Europos emisijų tikslus nuo 20 procentų sumažinimo iki 30 procentų sumažinimo iki 2020 metų. Tai E, kokius esminius e, dalykus, kokias esminės prielaidas mes turėtumėm suprasti, ką jūs mums siūlytumėte kaip e, sprendimų prieimėjams Europos mastu. Dėkuoju toliau, Klot Turmes. Turiu klausimus ponui Stern ir ponui Svinį. Kitą savaitę Strasbūrė mums teks sureaguoti į parlamentarų raginimus E, imtis priemonių prieš e, komisijos sprendimus e, atlikti lyginamą analizę. To siekia įvairios lobistų grupės, savarančios tiek anglės pramonė, tiek trašų gamintojus, tiek dar kai kurios. Ką jūs pasakytumėte, ar mes turėtumėm kažkaip tai priešintis komisijos sprendimui? Mes, pavyzdžiui, šiuo metu turime E, įsigaliosiu draudimą e, naudoti toliau neefektyvės e, lemputės Europoje. Ar tai paspartina inovacijas ar ne? Kaip rinka plėtojasi nuo tada, kai buvo vis tik tai įdėktas toksai draudimas? Dėkoju, ponas Enšų. Ačiū pirmininkė. Turiu labai trumpą klausimą ponui Hans van der Lom. Rodos teisingai ištariau mm, pavardę, e, atstovauja Shell International. E, Shell kompanija turi 60 procentų e, akcijų Tabasco Sento Oil projekte. Ir mm, dabar projektas yra išplėstas nuo 700 tūkstančių barelių per dieną iki 150 barelių mm, per dieną. E, Taigi, kokiu priemoniu susijusiu su anglies, sekwestravimo anglies e, saugojimu, anglies surišimu ir susiję tam, kad būtų sumažintos e, CO2 emisijos iš šitų naftos perdirbimo objektų. Dėkoju, daugiau norinčių pasisakyti nėra, todėl iš karto suteiksiu žodį mūsų svečiams. Pirmą suteiksiu žodį ponui Lotsten. First, uh, uh, Visų pirma, uh, Pone Hansi, manau, kad e, jeigu mes kalbame apie perėjimą nuo 20 iki 30 procentų emisijų mažinimo, tai iš tikrųjų yra labai stiprus argumentas. Jūs turėtumėte atkreipti tų, kurie abejoja dėmesį į tris, e, sakyčiau, aspektus šioje istorijoje. Visų pirma, atėjo metas e, žengti tvirtą, ryštingą žingsnį ateities kartų vardan, kada iš tikrųjų yra desnis likvidumas ir mažesnis spaudimas dėl išteklių. Toliau, kitas dalykas. E, pramonės e, revoliucijos atveju visuomet pionieriai, būtent pirmieji laimi. Investicijos pirmosios juos pasiekia, tačiau jie, jų investicijos pirmosios ir atsiperka. Ir dar galima būtų pasakyti, kad tai būtų labai svarbus tarptautinis signalas, nes dabar e, pasauliniam mastu e, panašu, kad būtent turtingosios valstybės dvėjoja, taip čia vietoje, tarpu kiti žengia į priekį. E, mes manome, kad taip neturėtų būti. Mes turėtumėm palaikyti vieni kitus ir tos valstybės, kurios e, imas žingsnių, jos ištingiau prisijungia prie tarptautinių sutarimų. E, o tarpiniai sutarimai vėlgi suteikia jėgų tiems, kurie imasi reikiamų veiksmų šalies e, ribose. Taigi dėl su šių priežasčių, dėl recesijos, dėl tų pranašumų, kurios suteikia pirminės pozicijos, priešinės pozicijos dėl to tarptinio signalo. Aš manau, mes turėtume vis tik tai e, labai rimtai svarsyti galimybę pereiti nuo 20 prie 30 procentų sumažinimo. E, e, kalbant apie tą lyginamą analizę, vadinamai benchmarking, manau, kad ES turėtų vis tik tai išlaikyti savo ambicijų lygį. Istorija mus moko, kad kiekvienas, kai jūs uh, E, analizuojate kažkokius tai pavyzdžius, pavyzdžiui, e, e, katalizatorių įdėgymo kaštai arba perimas prie bešvinio kūro. Istoriškai iš pradžių visuomet būdavo tam tikrų gazdinimų, kad tai bus didžiuliai kaštai ir taip toliau, taip toliau. Tačiau E, jeigu jūs įvertinsite, kur link jūs kreipiate pramonę, jeigu jūsų argumentai yra aiškus ir tikinami, tai e, jūs pamatysite, kad e, masto ekonomikos kuriamas pasitikėjimas iš tikrųjų leis gerokai sumažinti tuos kaštus. Ne, Ir, ir jie bus tikrai mažesni negu iš pradžių pramonė pranašavo ir, ir būkštavo. Ir jeigu mes norime, kad Europa parodytų lyderio savybės, mm. e, mes manome, kad e, pasaulio mastu e, taip pat e, kils mažesnė rizika, nes jeigu žmonės matys, kad vienose pasaulio dalyse įmamas tam tikrų priemonių, jie be abejo supras, kad e, jų atsisakymas e, perėti prie naujų technologijų gali jiems paskui labai brangiai kainuoti. Taigi aš manau, kad iš tikrųjų istorinė patirtis mus moko, kad daugeliu atveju tie, kurie skundžiasi, kad bus labai didelės sąnaudos, iš tikrųjų būna neteisus, tos sąnaudos realiai būna mažesnės ir dėl to mes galėtumėm uh, E, tvirtai laikytis e, tos lyginamos analizės e, principo, nes dabar yra nemetas dvėjoti, kaip tik mes turime imtis ištingų žingsnių. Dėkoju, toliau ponės Forde. Um, Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau atsakyti į klausimą dėl kontrolinių dydžių. Aš žinau apie šią diskusiją, mes manome, kad jeigu taikys kontrolinius dydžius sektoriams, kuriems jau taikoma ETS, tai būtų dvigubas reguliavimas. Tie sektoriai, kuriems netaikoma ETS, ten kontroliniai dydžiai yra e, protingi. Bet jeigu ne, tai tai yra dvigubas reguliavimas. O ETS geras dalykas yra tai, kad e, e, pigiausias CO2 ir brangesnis e, yra surkiamas pagal kainą. Taigi svarbu išstumti pirmiausia pigiausią CO2. Ir gerai organizuota e ta sistema, jeigu yra aiškumas dėl ketvirtos, ketvirtojo etapo, būt, duotų rezultatų. Pono Huski e, klausimas dėl Atabasko projekto. Aš nežinau, e, ar 60 procentų, bet mes yra nemenkas akcininkas per pastarosius 25 metus mes sumažinome CO2 emisijas iš vienos, e, vieno barelio 40 procentų per pastarosius 25 metus ir dar nepasiekėme dugno. Šiuo metu produktai, kurie gaunami iš e, žalios naftos, e, yra, sudaro 5-15 procentų mažiau CO2 negu uh, įprastinė žalioji nafta. Taigi, turime dar potencialo gerinti rezultatus dėl CO2 surinkimo ir saugojimo. Taip, mes vartus e, jau savo suvartojame ir su Albertos e, vyriausybė mes turime 50 milijonų dolerių E, tam tikram projektum, kad sumažintume poveikį, CO2 poveikį iš e, tos e, naftos išgaunamos iš grunto. Svarbu suprasti, kad Albertoje yra išteklių, kuris antras yra po Saudo Arabijos rezervų. Dabar parlamente daug kalbama apie tiekimo saugumą ar nedovana, kad yra išteklius, kurio ne, turime išteklių, kurio ne, nekontroliuoja OPEC. Taigi atsižvelgiant į potencialą paversti šį išteklių tvariu uh, ištekliumi, manau, kad šis parlamentas gali suprasti, kad uh, nafta dirbožėmėje yra tikrai vertingas išteklius. Taip, e, atsakysiu į klausimą, ar draudimas panaudoti įprastas lemputės pastumėjo naujoves. Taip, tariant paprastai, tačiau 2008 metais e, tų lempučių 2008 metais jų beveik nebuvo parduodama. 90 e, metais buvo, jų buvo parduodama 5 procentai, beveik dvigubai daugiau. Tačiau tai ne vien komercinė sėkmė. Tai įvyko dėl to, kad mes turėjome drąsos investuoti. Mes, ta, ta dalis, e, kurią mes investavome į mokslinius tyrimus, sudaro beveik visą mūsų biudžetą. Klausimas ne apie tai, ar naujovių siekantis susilauks atlyginimo. Bet e, manau, kad tie skaičiai, kuriuos aš paminėjau, tai yra profesionalus panaudojimas, tai yra viešbučius ir panašiai vartotojas e, iki šiol nepriėmė, nebuvo priėmęs e, tų lempučių. Vartotojai perėjo prie tų peršvečių, e, skaidrių lempučių be jokios susi, sutaupimo. Tik dabar vartotojai pradėjo suprasti LED lempučių naudą. Ir tai yra svarbu Europos konkurencingumui, nes uh, rinką užplūdo mankos kokybės LED lemputės, o mes turime geresnį produktą dabar už prieinamą kainą, kad šiuo na, na, galėtume pasinaudoti. Taigi kol kas uh, vartotojai yra 6 iš 10, kurie naudoja tokiamis lamputėmis, na, o profesinėje srityje tai yra nuo 9, 9 e, iš 10. Taigi tendencija yra gera. Dėkoju už šios pasisakymus, bet tokių diskusijų e, problema yra tokia, kad paprastai reikia kalbėti labai koncentruotai, nes nėra daug laiko, tačiau problemas galima išspręsti tik gilinantis į detalės. Na ir dabar norėčiau padėkoti visiems kalbėt, kalbėjusiems ir norėčiau perduoti žodį savo kolegai Malcolm Harbour, kuris pirmininkaus kitam diskusijų raundui. So, ladies and gentlemen, my... Ponius ir ponai. Tuoj prisijungs prie manęs visi pagrindiniai pranešiai ir galėsime pradėti paskutinę uždaromąją sesiją. So, a very uh, warm welcome from... Uh, Taigi noriu labai šiltai pasveikinti jūs visus. Uh, noriu pasveikinti uh, E, e, pirmiausiai vartotojų e, ir vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu E, visus prisijungusius, kadangi iš tikrųjų mes daug kalbėjome apie e, konkurencingumą ir apie pramonės iniciatyvas ir e, vertinant tą kontekstą, apie kurį kalbėjo jo karališka aukštybė, apie situacijas tarptautinės rinkose, mes turime iš tikrųjų perbalansuoti ir perkalibruoti savo požiūrį. Tai buvo labai gerai suformuoluota. Mes turime e, imtis aiškios linijos e, dekarbonizuoti, taip sakant, pramonės procesus. Ir dabar mes turime puikų e, rinkinį pranešėjų, kurie vėlgi nušvies mm, mums šią problematiką ir kartu tikėkime laikysis laiko reglamento, kadangi mm, mes jau truputį atsiliekame. Pagrindinis pranešėjas bus daktaras Otmar Edenhofer, jis yra uh, E, trečiosios darbo grupės e, IPPC e, taryboje pirmininkas ir jis taip pat yra direktorius ir vyriausias ekonomistas Potsdamo klimato kaitos instituto, klimato kaitos tyrimų institute. Na ir jis taip pat konsultuoja ponę Angelą Merkel. Toliau mes išklausysime Filipą Delpeš pranešimą. Jis yra Carrier e, korporacijos pirmininkas e, Europai artimiesiams rytams ir Afrikai. E, tai yra stambus šildymo ir šaldymo įrangos gamintojas, kuris be abejo labai daug taip pat išmano apie klimato kaitą ir jisai papasakos apie savo verslą, apie tai, kaip jie pristaiko prie naujų realijų ir kokios galimybės atsiveria. Toliau turėsime Jules Kurtenhorst, kuris yra žaliosios, energi žal žaliosios energijos kompanijos pirmininkas. Uh, E, Topel Energy kompanijos, tačiau jis taip pat yra ir e, e, vyriausiasis e, vadovas e, Europos klimato fonde. Na ir e, jie įgyvendina e, na, galima būtų gerai priešti, gerai parengtą klimato ir energijos politiką. Na, kiek tai viskas gerai iš tikrųjų yra parengta, jūs galėsite spręsti šio pasakymą. Ir paskutinysis e, mūsų kalbėtojas, aš su didžiuliu malonumu noriu pasveikinti Ole Beir Sorensen, kuris yra institucinės investicijos grupių klimato kaitos klausimais e, pirmininkas. E, ir vėlgi mes visi girdėjome, kad vis daugiau investicijų yra susijusios su klimato kaitos valdymo procesais E, jų grupė yra 65 stambus investuotojai, tarp jų stambus pensijų fondai ir investicijos siekia maždaug 13 e, e, tai yra maždaug 6 trilijonus eurų. Taigi irgi pasvarstys apie šias problemas, apie šias klausimus savo įprastų stiliumi. Na, aš taip pat <clears throat> tikiuosi, kad man padės E, po manęs e, pirmininkausintis e, kolega Džilis Kišister, kuris yra kuris atstovauja pramonės mokslinio tyrimų ir energetikos komitetui. Na ir dar vienas dalykas, ką noriu Jums pasakyti. Vėlgi aš noriu atspirti nuo Velso princo pasisakymo, kad iš tikrųjų reikėtų dabar E, sukurta tendencija, jog madinga yra vartoti mažiau, taigi aš mančiau, kad e, perfrazuodams galėčiau pasakyti, kad e, būtų puiku ir madinga šnekėti kuo trumpiau. Taigi, daktarui Edenhoferiui skirta 10 minučių, kitiems kalbėjusiems 5-3 minutės. Dabar suik žodį daktarui Edenhoferiui. Pirmininkė, gerbimi parlamentarai, ponės ir ponai, ačiū, kad mane pakvietėte. E, jūs paminėjote vieną iš institucijų, e, su kuriams aš esu susijęs, tai yra IPCC, tarptautinė e, klimato kaitos taryba. Ir aš turiu labai subalansuotai kalbėti, nes iš tikrųjų dažnai aš kalbu būtent kaip po šios institucijos atstovas, tačiau dabar, per artimiausias keletą minučių, kalbėsiu kaip laisvas nepriklausomas pilietis. Uh, Ir galbūt šiek tiek taip pat e, kalbėsiu iš Potsdamo instituto perspektyvos. Mano e, pirmas teiginys būtų labai paprastas. Pakartosiu, ką sakė ponas Stenas, kad įprastinė veikla jau nebetinka. Ir e, daugelis mokslininkų yra stikinę, kad norint išvengti pavojingos klimatos kaitos reikėtų e, maždaug dviem laipsniais sumažinti ne pasaulio temperatūrą. E, norint e, stabilizuoti e, klimato atšilimą maždaug tokiame lygmenyje, tai reikėtų e, tam reikėtų maždaug 2 procentų visų pasaulinio BVP sąnaudų. E, Tačiau e, aš savo pasigaliu pastebėti, kad e, tas plyšys e, kuri, kuris nudalieka, norint įsiveršti iš klimato kaitos keliamų pavojus, yra tarsi užsidarantios duris, siauri. Jeigu mes atidėliosime globalinę politiką iki 2020 metų, e, e, tai vėliau maždaug 50 procentų išauks pasaulinės e, sąnaudos reikalingos švelninti pasiekmėms. Jeigu kalbėsime apie ambicingesnius mažinimo tikslus, tai čia e, bet koks atdėliojimas gali dar labiau padinti sąnaudas ir išlaidas. E, taigi, e, mano akimis, didžiausias pavojus jis su klimato kaitos politiką, yra augančios naftos kainos ir kol kas dar mažos anglės emisijų kainos. E, tai yra didžiausia rizika, kiek aš matau, tarptautinė energetikos agentūroje taip pat visi tikisi, kad e, arba prognozuoja, kad per ateinantį dešimtmetį naftos kainos auks, net jeigu dabar energetinis, e, net jeigu bus pilnai gyventas dabartinis energetikos politikos paketas augant naftos kainų turės trejopo poveikį. Pirmiausiai, anglis e, energetikoje, ypatingai Kinijoje ir Indijoje, taps konkurencingesnė ir jau dabar matėme, kad <clears throat> e, anglies e, išskirimo intensyvumas padidėjo šios regionuose, o nesumažėjo. Taip pat panaudos e, tradicinis naftos produktų naudojimas irgi plėsis. E, tiek Indija, tiek Kinija e, e, dabar investuoja plačiai į suskystintos anglies e, kūro gamybą ir galime tai prognozuoti, kad iki 2035 metų iš tikrųjų E, toks kūras užims didelę dalį e, jų energetikos pramonės. Ir šio proceso nepristabdys anglies e, trūkumas, kadangi anglis žemėje paplitusi plačiai ir gana pigi ir iš tikrųjų artimiausių metų šio kur turbūt netruktų. Didžiausia rizika yra būtent atmosferiniai procesai. Todėl man ir atrodo, kad e, būtent tai, kad e, kils naftos kainos ir kad kol kas nedidėja kainos už taršą anglės produktais, yra didžiausi pavojai klimato politikai formuoti ateitie. Ir faktiškai šios dilemos yra vienintelė išeitis. E, technologijos, inovacijos um, arba suderinus, e, galima tai įvardinti kaip e, žalesis augimas, kadangi tai leistų šiek tiek e, sušvelninti tarptinius konfliktus klimato politikos srityje. Taigi inovacija iš tikrųjų yra kertinė prielaida žaliajam augimui. Daugelis tyrimų aiškiai rodo, kad e, pasaulio ekonomikos dekarbonizavimas, nuolatinis dekarbonizavimas e, susijęs su e, energijos e, efektyvumu ir tai yra na, tiesiog neatsiejama sąlyga Tačiau efektyvesnių kaštų e, scenarius visada kalba apie tam tikrų technologijų portfelio vystymą. Ir kai kurios technologijos be abejo yra, jame yra svaresnės, svarbesnės. E, e, nes kai kurios technologijos, kai kurių technologijų plėtra ir tobulinimas labai padina sąnaudas, padina kaštus perėjimo prie, prie šitos žalios ekonomikos. Taigi atskirus technologijos, atskirus ūkio šakos įgyja kritinį svorį. Uh, E, be modernių technologijų e, švelnimo priemonių kaštai gali e, padvigubėti ir iš tikrųjų ambicingų tikslų pasiekti gali nepavykti. Be to transformacijos kaštus taip pat labai apibrėžia biomasės vartojimo mastai. Kai dabar biomasė, jeigu biomasė bus naudojama neintensyviai, tai švelnimo priemonės vėlgi bus praktiškai dvigubai didesnis. Uh, E, Obimas vėlgi labai svarbi, kadangi e, tai leidžia e, taip pat kartu ir sugerti tam tikrą anglės kiekį iš atmosferos, surišti jį, nusvėra esančius anglės junginius. Ir tai turėtų palankaus poveikio taip pat ir kitose sritise. Mes kalbame apie žalį augimą ir žalę energetiką. E, pirmiausia, turėtumėm kalbėti apie stabilų e, energetikos objektų tinklą, kuris nėra priklausomas nuo vieno šaltinio. E, E, gali. Ir e, Europa turėtų e, orientuotis į investicijas, kurios leistų užtikrinti energijos tiekimą. Labai svarbu yra atskirti ekonomikos augimą ir emisijas ir tokiu būdu sumažinti socialinius kaštus. Klimatui palankios inovacijos bus tik tai tada konkurencingos, jeigu ateityje anglijas taršos kaštai bus patikimi, prognozuojami ir e, atspindės realias sąnaudas. E, na ir be abejo, tolesnė mokslinė pažanga vyktų jau iš praktinės patirties, tai yra mokantis per praktinės priemonės ir be abejo, taip pat e, tęsiant mokslinius tyrimus. Tai, to, to, tos dvi dalys yra nesiemas viena nuo kitos. Uh, Jau kalbėsim apie patikimas kainas ir neanglinės technologijas, tai be abejo. Uh, e, e, anglės taršos e, apmokestinimo negalime pilnai pakeisti technologijomis, tačiau jos gali papildyti šitą mechanizmą ir tapti savotišku žalio augimo bei klimato kaitos apribojimo tikslų įgyvenimo prielaida. E, tai gali prisidėti prie ženklaus pasaulinių šių priemonių kaštų sumažinimo. Na ir norėčiau dar kreipti jūsų dėmesį į tai, ką jau minėjo Lordas Stern, e, atsakydamas į vieną iš klausimų. Tai yra pirmiausiai e, tas teiginys, kad požiūris iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų, kovojant su klimato kaita, nėra viens kitam prieštaringi procesai, jie papildo viens kitą <clears throat> politiniu mastu, e, nes tautos ar kitos institucijos iš tikrųjų kūrė tarptautinę politiką skirtą kovai su klimato kaita. E, tačiau e, taip pat labai svarbu yra sukurti vietinę politiką, kad ir šalies, miesto mastu siekiant e, kartu pasirengti ambicingesnės politikos įgyvenimo ateityje. E, daug kas įsakė tam tikrų nuogastavimų dėl anglies nutekėjimo, tačiau vidutinio laikotarpio e, perspektyvoje tai nėra pati rimčiausia problema. Iš tikrųjų, tas anglies junginių nutekėjimas yra, tiesą sakant, labai neženklus daugelį pramonės šakų. Daug E, didesnės problemos susijusios su e, išaugusiu energetikos poreikiu, e, kas gali pastumėti link energijos nešėjų kainų augimo ir tas gali trukdyti perėti prie žalių technologijų. Taigi mes be abejo galime tam užkirsti kelią tik tai diversifikuodami energijos šaltinius. Kalbant apie Europą, yra E, aiškių požymių, kad daugelis pasaulio regionų e, yra gana rimtai nusteikę gyveninti, na, pakankamai tokią nuosaikę, mm, racionaliai pagrystą klimato kaito švelnimo politiką. Taip jau galim būti paminėti ir Kinija, ir Indija. Ir e, siekiant ateitie išvengti tokių priemonių, Europa, pavyzdžiui, e, išsikeldama šitą tikslą sumažinti savo CO2 e, emisijas 30 procentų, užsikrautų savo didžiulę naštą, tai reikalautų labai esminio pramonės ir energetikos objektų pertvarkymo. E, mes kalbame apie tolesnius tikslus, sumažinti CO2 emisijas 80-95 e, procentais iki 2050 metų, tam reikėtų pirmiausiai įsikelti tarpinio tikslų, tarkim, 2040 metams, 30 metams. Na ir apibendrinimui noriu pasakyti, kad institucijos Mm, atstovo akimis aš galiu pasakyti, kad pirmiausiai vienas svarbiausių dalykų yra inovacijos, naujos iniciatyvos ir Europos ETS emisijų prekybos, emisijų prekybos schema e, yra vienas svarbiausių aparatų, svarbiausių mechanizmų, e, tačiau jis turėtų užtikrinti, jog ateityje anglijas taršos kaštai yra aiškiai nuspėjami, aiškiai nustatomi ir kad šis mechanizmas skatintų būtent benglinės technologijas. E, Tikėkime, kad šie mechanizmai iš tikrųjų pastumės e, kurti ekonomiką pagrįstą mažesnėmis e, anglisminių emisijomis. Labai ačiū už labai aišku ir turtingą pasisakymą. Toliau e, žodis Filipui Delpeš, penkias minutės. Ačiū. Norėčiau pateikti Jums jūs mano nuomonę pagrįstą patirtinį rinkoje. Tam tikras optimizmas ir geras pavyzdys rodo, kad galime eiti teisingą kryptimį. Dirbau pasaulinėje korporacijoje, kuri dirba Azijoje, Junktinės valstijose ir Europoje. Ir matau skirtumų tarp trijų žemynų reguliavimo naujovių prasme. Manau, kad mūsų korporacija e, veikia kosmo erdvės ir e, statybos pramonėje. Mes turime 70 tūkstančių darbuotojų, daugiausia statybos srityje. Ir matome daug galimybių, jeigu naujoviškai, agresyviai elgsimės pagal naujus agresyvius teisės aktus. Kas vyksta pasaulinėse bendrovėse? Mes investuojame į mokslinius tyrimus, į gamybą, toje pasaulio srityje, kur e, teisės aktai priimami greičiausiai naujoviškesni, jeigu tuomet ir pradedama kurti naujas technologijas ir jos eksportuoti. Šiandien, atrodo, turime labiausiai pažengusias technologijas Europoje ir turėtume tai tęsti. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių, pasakydamas, kad e, kai kurios šalis ir Europoje jau yra tai padariusios. Vienas, daly, vienas pavyzdys yra maisto sauga maisto produktų e, sauga susijusi nuo auginimo iki patekimo ant stalo. Šiandien sistema pagrįsta šaldymu, tai naudojant e, cheminės dujas, kol produktas pateikiamas į parduotuvę. Norėčiau papasakoti, kai nuvyneini į didelę parduotuvę, jo yra 1,2 1,2 tūkstančių kubinių tomų. Ir e, jas reikia atnaujinti dėl to, kad e, e visa įranga yra didžiulė ir sudėtingi. Tai yra vienas e, didžiausių CO2 šaltinių maisto srityje. Jeigu tas dujas pakeisime natūraliomis dujomis, pavyzdžiui, CO2, tuomet poveikio planetai nebus kiekviena e, parduotuvė sunaudoja 400, tiek pat CO2, kiek 400 e, automobilių. Ar galima tai pakeisti? Yra šalių, kur e, tai yra padaryta. Pavyzdžiui, Danijoje tokių dujų nėra naudojama, o maistas yra tiek pat kainuoja kaip ir bet kur kitur. Ar yra kitų šalių? Taip, Norvegija, Šveicarija, bet labai mažai. Ar galima greitai tai pakeisti? Taip. Tokiu būdu galima sukurti darbo vietų mokslinių tyrimų srityje, gamybos e, srityje, paslaugų srityje. Ir po to Junktinės valstijos ir e, Azija pirks technologijas iš mūsų. Mums reikia pinigų, reikia e, reglamentų ir kontrolės. Kitas pavyzdys būtų statybos pramonė kaip pavyzdžiui, įrengiame pastatus e, kaip šis, e, tai daugiausiai darome bankams, e, plėtotojams ir galtiniams vartotojams. Ir vieninteliai, kurie nuo, domisi galutinę kainą, yra galtiniai vartotojai, tačiau jie vėlai pakliūna į šį procesą, tik tuomet, kada pastatas yra pastatytas. Taigi, Dabar egzistuoja visos technologijos, įskaitant kondicionavimą, e, langus, šviesą, tačiau plėtotojai nėra suinteresuoti pačių naujausių technologijų panaudoti. Taigi, jeigu mes e, reguliavimą sustiprintume, tuomet e, galėtume šį sektorių nu, plėtoti pagal naujasias technologijas. Pavyzdžiui, Japonija anksčiau yra labiau pažengus iš e, kondicionavimų srityje, nes e, produktus sukūrė prieš 10-15 metų. Pažiūrėkime į Junktinės valstijas. E, anksčiau benzinas buvo pigiausias Junktinės valstijose ir reguliavimo prasme jie atsiliko, nes dabar benzinas darosi brangus visur. Taigi, mes turime daug e, tyrimų centrų, turime gamybos centrų, mes galime kurti darbo vietas, tačiau iš jūsų mums reikia greičio, e, kuriant aiškius reglamentus, kontrolės. Nebūtinai pinigų, kartais pinigų reikia, nes kai kuriams technologijoms reikia pagalbos, kad jos pradėtų būti, būtų pradėtos dėgiamos. Energetikos veiksmingumo srityje galima viską dramat, smarkiai pagerinti, panaudojant esamą technologiją. Dabar reikia pagalbos įdėgiant tokias technologijas, na, kurias gana lengva įdėkti ir tai būtų vertinga ir Europai, ir pasauliui. Uh, Ačiū. Už dar vieną aišku praktišką pasisakymą. Toliau Purnas Kortenhorstas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, Europos parlamento nariai, ponas ir ponai. Man atrodo, kad Europos vadovaujantis vaidmuo, kuriant e, CO2, mažo CO2 kiekio klėstėjimą, šiandien aiškiai išdėstytas. Tik tai laimėję šią kitą pramonės revoliuciją galėsime vienu vertus užtikrinti šią plan, užsaugoti šią planetą kitoms kartoms ir kitą vertus sukurti klėstėjimą, augimą ir darbo vietas. Tačiau antroji pamoka, kurią šiandien išgirdau, yra tai, tai kad drąsus įstatymai paremtų, o ne trukdytų Europos lyderiavimui. Iš tiesų, šį, šią pamoką ekonomistai išmoko jau seniai. Jeigu nori stimuliuoti vidaus e, pramonę, šalies pramonę, reikia užtikrinti, kad e, būtų griežta e, didelė konkurencija ir gerai reguliuojama rinka ir man buvo malonu išgirsti Philips atstovo, kuris sakė, kiek svarbus yra griežtas reguliavimas e, lempučių rinkoje, kad Philips pradėtų lyderiauti. Tačiau tradicinė ekonominė analizė galbūt nepatikė visų argumentų, kaip mes galime padėti tai naujai revoliucijai. Tradiciniai pusiausvėros metodai neatspindi viso pramonės revoliucijos poveikio, taip kaip mes dabar matome e, didžiulę naudą iš e, e, informacijos technologijų automobilių pramonėje, pavyzdžiui, arba pramonėje, kur pramonės procesai yra kontroliuojami didžiąją dalimi informacijos technologijų. Ir ne tik vieno produkto naud... pasiekimų perdavimas į kitą sritį yra naudingas. Visą tai taip pat skatina investicijas, kaip verslo vadovai mato, kad yra naujų galimybių, kuriomis galima pasitikėti. Taigi, tai yra, čia yra trys dalykai, kurie yra svarbu politikai. Jeigu vadovai bendroviai, nustatai jai viziją, ilgalaikę viziją, Europos Sąjunga yra tai padariusi. 80-95 procentų CO2 sumažinimas iki 50 metų. Tačiau jūs taip pat ir tarpinius tikslus numatote 20-30 metams, tai yra svarbu. Tačiau mat, girdėjau, kaip jo karališkoji aukštenybė labai aiškiai pasakė, kad jis giria Europos pastangas, e, jeigu atsižvelgiama į mokslininkų raginimus siekti 30 procentų tikslo, ne tik dėl klimato kaitos to reikia dėl to, kad norime pirmauti šiame žaidime. Jeigu nustatysime labai žemą tikslą, jeigu pasakysime gyventojams, kad galbūt mes nekonkuruosime šioje naujoje ekonomikoje, pasieksime 20 procentų ir galbūt nesiliksime nuo kitų, tai tai bus neįkvepiantis tikslas. Jeigu iškelsime įkvepiantį tikslą, pasakysime žmonėms, kad mes būsime lyderiai pramonės revoliucijoje, nustatydami 30 procentų tikslą, tuomet mes sukursime konkrečius tikslus, dėl ko vizija virs realybę. Kitas rytis, kur reikia greitai veikti, tai yra energijos taupimas. CO2 kaina pakankamai pasiekti nepadės. E, ilgą laiką tas vaisius atrodė lengvai pasiekiamas. Turime nustatyti labai ambicingų tikslų prietaisams, pastatams ir uh, emisijų standartams automobilių sektorėje. Be to, turime padėti vyriausybėms kurti programas, kurios atnaujintų esamus pastatus. Negalime laukti ilgų ciklų, kurie trunka 40-50 metų. Turime atnaujimo programas dėkti dabar. Na ir pagaliau e, e, energijos gamybos dekarbonizavimas. turime planų susijusių su 50 metais, kur pademonstruota, kad techniškai ir ekonomiškai įmanoma e, elektros kūrimo sektorių dekarbonizuoti. Tačiau tai galima padaryti, jei tai bus Europos projektas, jei turėsime integruotą bendrą rinką per bendrą tinklą. Jeigu tai padarysime, tai padarysime tai veiksmingai kainų prasme. Taigi, rezumuojant, reikalinga drasi vizija, aiškus tikslai, energijos taupimo standartai ir e, elektros energijos dekarbonizavimo e, tikslai. Well, again, Na kągi, labai ačiū ir jums už labai aišku receptą. <clears throat> ir galų galiai tarp mūsų svečių dar liko ponas Sorensen. Penkias minutės. Labai ačiū, ponė pirminkė gerbiami parlamento nariai, panai ir ponios. Įžangoje jau sakiau, kad IDSS yra organizacija vieninti investuotojų institucijas, investucinius investuotojus Europoje, e, dirba taip pat ir šiems investuotojams, mes bendradarbiavam su panašiais tinklais Pietų Amerikoje ir Pietryčių Azijoje. Taigi galim sakyti, kad e, mes turime reikalų ir mes atspindime nuomonę praktiškai beveik bet kurių stambių institucinių investuotojų šioje planetoje. Vienas dalykų, kuriuos e, mūsų nuomonė absoliučiai būtina yra padaryti per artimiausius keltą metų, jeigu mes kalbame apie klimato kaitą ir norime atsistoti į žaliojo vystimosi kelią, žaliojo augimo kelią, tai užmėgsti kur kas glaudesnį ir geresnį dialogą tarp politikų, politikos formuotojų ir investuotojų. Tokie renginiai kaip šis iš tikrųjų yra geras pavyzdys. Nemažos e, investicijų dalis per 60 mečius turės būti nukreiptos būtent tam, kad mes e, žengtumėm šiuo e, ma ma mažos anglės taršos keliu. Uh, Tai reiškia, kad privatus investuotojai čia suvaidins iš tikrųjų labai rimtą vaidmenį. Mūsų gebėjimas suvaidinti šį vaidmenį labai didelė dalimi priklausys ir nuo politikos tai galbūt nėra įprastiniai jūsų veikla, bet e, privatus investuotojai ir verslininkai iš tikrųjų šiuo atveju prašo daugiau valdymo, daugiau reglamentavimo, tačiau reglamentavimo, kuris yra protingai sukurtas. Iš tikrųjų, e, jums gal tai ir nuskambės patraukliai. <clears throat> Gerai formuota politika gali iš tikrųjų prisidėti prie to, kad būtų investuojama daugiau į e, Anglijai mažai imlės technologijas, žalesnės, žalesnės e, ūkio šakas ir panašiai. E, be abejo, mes e, turime galvoti taip pat e, apie riziką, kurią prisėmė darydami investicijas ir apie investuotų lėšų apyvartos laikotarpį. Na ir tam, kad šie dalykai būtų labiau prognozuojami, pirmiausia, mes turime turėti aiškę, skaidrę, prognozuojamą politiką Nes jeigu šių gairių nebus, jeigu to nuspėjimumo nebus, tai investuotojai be abejo negalės atlikti savo vaidmens, kurdami tokią pasaulį, kokio mes norime. E, kapitalo niekada netrūksta. Kapitalas visuomet yra prieinamas, tačiau gali trūkti politinės valios mokėti už tą kapitalą arba užtikrinti kapitalui reikiamą apsaugą. Paties kapitalo tikrai niekada netrūksta. Be abejo, tuo nemėginu pasakyti, kad investuotojai yra e, godus ar ciniškai ignoruoja tos e, iššūkius, tas kliūtis, kuris mums dabar iškyla. Taip nėra. Daugelis investuotojų pasaulyje iš tikrųjų e, vertina klimato kaitos procesus ir jų keliamą riziką, įsieja tai savo investiciniais sprendimais Na ir taip pat jie e, išvelgia naudą, jeigu prisidės ir padės ieškoti sprendimų klimato kaitos problems. E, jie supranta taip pat kaip svarbu gali būti investuoti į, tarkim, stambus masto infrastruktūros kūrimą e, ir kitus dalykus, kurie prisidėtų prie klimato kaitos problemų sprendimo. Tačiau instituciniai investuotojai turi savo pribojimą. Jie turi pirmiausiai siekti e, geriausiai tenkinti savo klientų ir savo akcininkų savo dalininkų interesus. E, jeigu bus sukurta tokia aplinka, kur investicijos atsipirks, kur jos e, būtų pakankamai saugios, nuspėjamos ir atsiperkančios, tai be abejo kapitalas pasuks tą linkmę. Jeigu tų sąlygų nebus sukurta, e, kapitalas nutekės kitur. Bet to investuotojai dažniausiai konkuruoja su kitais investuotojais ir visuomet, kaip sakoma, yra kitų vietų, kur galima investuoti pinigus. Kai mes kalbame apie klimato kaitos problemas, be abejo, tai yra svarbus aspektas ir vėlgi nei Kopenhagoje, nei Kankūne, nei Dublinė e, turbūt nepavyks e, nustatyti aiškių tikslų, nes tai yra labai svarbu tam, kad politika toliau galėtų rutuliuotis. Aš manau, kad jeigu būtų primti aiškus rodikliai, tai reikalai pajudėtų daug greičiau. Kita vertus, pasaulinis sustarimas vėlgi neužtikrina smulkmenų, smulkių reglamentų. E, E, kurie e, kartais yra daug svarbesni tiems, kas iš tikrųjų daro tas realias investicijas, e, kurie turi investicinius portfelius. Taigi, ką galėtų čia padaryti politikai, tai sukurti inter, save patį generuojantį interesą, kuris leistų tiem portfelių valdytojam imtis teisingų veiksmų. Tai reiškia, kad turėtų būti sukurta tokia reglamentavimo e, aplinka, kuri nustatytų aiškia sąlygas, e, tarkim, energetikos sektorius raidai, žaliai pramonė ir panašiai. Na, e, investuotojai iš tikrųjų sveria daug daugiau veiksnių, negu kad, kaip mane, bet jau ryte informavo, pasipolitikos formuotojai gali atsiminti, tačiau galiu pasakyti, kad e, mm, e, energetinis efektyvumas visuomet turi būti dalis bet kokios politikos, nes jeigu jūs to nepadarysite, tai be abejo mm, labai daug kas pasakys. E, turite nepamiršti, kad laikas bėga greitai, 2010 metai netaip toli, taip pat jūs turite palaikyti taip pat bendradarbiavimą tarp įvairių politikos sričių, įvairių sektorių. Uh, jūs turėtumėte palaikyti e, taip pat e, atsisakymą, subsidijų atsisakymą iškasnio e, kūro sektoriuje ir turėtumėte sukurti snekvanon e, politiką, kuri leistų aiškiai apmokestinti taršą anglės junginiais, nes kitaip be to be abejo investuotojai nieko negalės jum padėti. E, taigi investuotojai šito iš jūsų tikisi ir tada galima tikėtis, kad mes e, daugiau investuosime į e, e mažai e, e, anglim teršinčias technologijas, e, į žalias technologijas. E, E, kita vertus, jeigu tokia politinė aplinka bus sukurta, tai be abejo mes pajudėsime link tos visuotinės gerovės. Taigi politikai turi derinti e, racionalius dalykus su reikalingais dalykais. Ačiū. Well, uh, um... Labai ačiū. Na, iš tikrųjų, jūs tilpate į savo penkių minučių laikotarpį ir kad tu išvedėt visus septynis punktus, kuriuos norėjote paminėti, taigi aš likau labai patenkintas. Na, o dabar e, galime vėlgi surinkti nedėlės diskusijas. Pasekančiųjų saršas yra atviras ir tas klausimo atsakymo laikas skirtas ne vien tik tai parlamentarams, taigi mes turime e, svečių iš mm, kitų organizacijų. E, e, Jūs taip pat galite dalyvauti, e, kai kurie iš jūsų turite lindelius pavardėmis, jeigu kiti neturite, mes be abejo galime tiesiog užprotokoluoti, kad tai buvo e, autorijos dalis tiek. E, na kągi, Aš e, pirmiausia norėčiau pakomentuoti, kad e, dabar tie sunkia svoriai paliko salę ir mes galime sauliaisti galbūt šiek tiek e, labiau provokuojančiai pasikalbėti, bet stengsiu su to nepiknaučiauti. Pirmiausiai, keltas minčių, kurios labai susijusios šiandienos tema. Viena iš minčių skambėjo iš Princo Čarlzo. Jisai iškėlė vartotojų įtakos klausimą. Aš manau, kad vartotojai iš tikrųjų yra visur kritinės svarbos veiksnys. Ir įtikinti vartotojus pakeisti savo įprastą elgesį yra na, be nesunkiausias uždavinys. E, Lordas Sternas taip pat minėjo, jog mes turėtume šiek tiek e, geriau suformuoluoti argumentus už klimato kaitą. E, tai irgi labai teisinga mintis. Jis taip pat paminėjo pramonės revoliucijos savoką. Šį terminą naudoja ir kiti katotai. Ir aš manau, kad negalime sutikti su tuo. E, tai didžiulis e, iššūkis, kartu atsiveria daugybė galimybių, tačiau mes turime nepamiršti taip pat, kad ankstesnės pramonės revoliucijos pareikalavo nemažai laiko ir pastangų. E, Philips atstovas e, užsiminė apie tai, kad e, kai kada žmonės neramina pirminė kaina šitų energiją taupančių priemonių, vyriausių pažangesnių technologijų ir panašiai. Tai iš tikrųjų šventa teisybė ir mes dėl to turime pateikti patrauklių produktų ir įtikinti juos, kad jie keistų savo kasdienės technologijas. Dar kitas kalbėtojas sakė, kad E, e, susijęs ir e, pekybos emisijų schema gali būti dvi pagrindinės prielaidos perinant prie žalesnės ekonomikos. Aš pridurčiau, kad atominė, brandulinė energetika taip pat gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį ir mes be abejo vis dar turime pademonstruoti, kad tas mechanizmas iš tikrųjų gali veikti. E, toliau kitas kolega paminėjo, kad e, rūpestį kelia aukštus naftos kainos ir e, mažas anglės taršos apmokesnimas. Manęs per daug negazina aukštus naftos kainos, nes būtent taip ir vers ieškoti kitų energijos šaltinių. Be abejo, man kelia nerima galbūt būtent mažos anglės taršos kainus. Tačiau galiu pasakyti, kad dabar tos kainos yra nustatomas gana dirbtinai, taigi galbūt e, mm, sprendimą turime savo rankose. E, e Jeigu priekybos emisijomis schema mm, ETS veiktų veiksmingai, tai iš karto turbūt e, turėtų įtakos e, mažinant CO2, daug CO2 emisijų sukuriančių kūro vartojimą. Na, Dar e, viena idėja, kuri nuskambėjo dėl CO2 panaudojimo maisto šaldymo, iš tikrųjų e, yra patraukli, tačiau galima sulaukti be abejo ir kontrargumentų, kad jeigu CO2 yra tokios kenksmingos dujos, tai kodėl mes jas turime dar papildomai naudoti. E, dar viena mintis, kuri nuskambėjo, buvo apie tai, kad iš tikrųjų tie, kurie pirmieji dalyvavo pramonės revoliucijoje, e, daugiausiai išlašė. Tačiau e, aš manau, kad e, tai nėra visiškai teisinga. Paprastai būtent ta antroji banga, kurie ateina, kai jau prasideda tam tikros reformos, tam tikra revoliucija, išlošia daugiausiai. Tačiau be abejo, aš nenoriu, kad šiomis mano mintimis būtų pasinaudojama užsipuolant naujas technologijas. Toliau panas Sansen kalbėjo, kad reikia sukurti prielaidas e, investicijoms e, ir reikia stiprių valdymo priemonių. Kita vertus, man truputį nerima kelia e, tas perdėtas valdymas. Aš manau, kad žmonės patys turi sveiko proto ir jie gali priimti sprendimus. Ačiū, manau, kad uždav... pasišsakėjai daug provokacinių minčių, tai gerai diskusijai. Ar ponas sėdintis 205 vietoje nori pasisakyti? Ne. Pone Hercog, kol kas vienintelis asmuo, kuris norėjo užduoti klausimą. Taip, dar turime. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti organizatoriams. Labai įdomu klausytis šios diskusijos. Čarlzai, mes norime, siekiame e, mažo CO2 kiekio klėstėjimo, pakeisti Europos energetikos politiką. Kai aš čia dar nedirbau ir kai jau dirbu čia, atrodo, kad pakeitimų nėra. Investicijų kreivė yra labai žema. E, elektrinių bendras amžius yra maždaug, vidutiniškas amžius yra apie 40 metų, investicijų kreivė yra prasta ir reikia daug nuveikti, kad tai pasikeistų, nes tik naujos investicijos gali sumažinti CO2. Ne vien tik teisės aktai, bet ir naujas investicijos. Aš kaip inžinierė ir namų šeimininkė, aš žinau, kad vanduo užverda prie šimto laipsnių. Priklausomai nuo slėgio, taip. Tačiau mano klausimas yra toks. Kokia yra jūsų manimų vandens temperatūra dabar, kada jis užvirs ir ką reikia padaryti, kad jis užvirtų, nes tik tai tada prasidės revoliucija. Taip, kritinės masės reikia taip pat. Pone Dikson. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pagirti pirmininko Buzeko drąsą, kad jis surengė šią konferenciją ir pakvietė tris pirmininkus kartu su jo karališkąja aukštenybė, tai atvers ne tik vieną, bet daugelį kelių iki 50-ųjų metų. Yra daug verslo atstovų šiandien, daug kas jų pasisakė. Yra daug daugiau jų, aišku. Norėčiau nors gaila, kad kai kurie kolegos išėjo, aš tikiuosi, kad daugiau tokių renginių suorganizuosime, kad galėtume apskeisti apie ekonominius duomenis, kurie svarbus mažo CO2 kiekio ekonomikai, kad tai būtų aišku ne tik politikos kuriejams, bet ir vartotojams. Š, dabar klausimas. Visi žinome, kad yra tik keletas šalių, kurios, kurioms sunku pereiti prie mažo CO2 kiekio ekonomikos. Dr. Edenhoferio ir jūsų pirmininkė Buzikai noriu paklausti, kaip jūs paaiškintumėte jiems geriausią kelią pereiti prie naujų technologijų. Pavyzdžiui, Lenkijai žinoma, kad jai kyla daug sunkumų nes ji iškasa daug akmens anglės. Kaip paaiškintume jiems, kaip pereiti prie mažai CO2 kiekio, mažo CO2 kiekio technologijų. Ačiū. Toliau pana Hübner, žinoma, kad ponas Buzikas pasisakys. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems šios diskusijos dalyviams, visiems pranešėjams. Man susidarė įspūdis, kad šiandien ne vienas šio renginio dalyvis gal, negali, negalės išeiti iš šio renginio, būdamas nepatenkintas dėl to, kad buvo pasakyta daug labai svarbių dalykų. Mes kalbame iš tiesų labai aktualiomis temomis apie naują ekonomiką ir žalėje, žalėje augimą. Pagrindinis akcentas yra taupumas, tačiau esminis klausimas, kiek galima taupyti. Toliau energijos suvartojimas. Jūs Ta, taip pat pabrėžėte, kad įvairiose sritise sunaudojama per daug energijos. E, mums dar nepavyko tinkamai izoliuoti pastatų, taip pat esama šiluma pastatuose dėl to nenaudojama tinkamai. Todėl norėčiau paklausti, kaip galima būtų įtikinti kitus, nes mes atrodo visi jau tuo patikėjome. Toliau kitas svarbus dalykas, daugelis šiandien kalbėjusių pabrėžia, kad anglis nebūtinai yra blogas dalykas. Tai gali būti naujų inovacijų kažkoks variklis, aš tam pritariu taip pat. Taip pat dažnai buvo kartojama, kad pažangos reikia siekti labai drąsiai ir ištingai, tačiau aš noriu pabrėžti, kad pažanga turi būti stabili, negalima investuoti į ten, kur nėra stabilumo. Ačiū. Well, labai ačiū. Ačiū visiems ir Džails už tai, kad jis stimuliavo diskusiją. Dabar atvirkšnė tvarka visiems suteiksiu žodį po minutę. Taigi pirmiausia nuo pano Sorensena ir link manęs. Prašyšiu visus pakomentuoti džiauso komentarus ir auditorijos klausimus. Pone Sorensonai. dėl didelės vyriausybės mes sakome, kad ne vyriausybė turėtų mums e, nurodinėti, ką daryti. Ji turėtų sukurti sistemą, kad mes galėtume daryti, ką reikia padaryti. Negalime to padaryti be vyriausybės, nes vyriausybė yra vienintelė institucija, kuri galės sukurti sistemą ar tikslus, įsipareigojimus, kurių reikia mums, kad galėtume investicijas, kurios užtruktų iki 25 metų ar ilgiau. Be tokios sistemos mes negalime dirbti, taigi vyriausybė yra svarbi. Aš taip pat manau, kad e, protingas reglamentavimas yra svarbu. Žinoma, reglamentais galima viską sugadinti, tačiau e, negalime be jų išsiversti, kad viskas veiktų. Man atrodo, kad čia yra stiprus signalas apie protingą reglamentavimą. Tai dabar yra madingas pasakymas. Jūs klausėte, ar vanduo jau verda. Kai kalbame apie mokslą, tai labai aišku, kad klimato kaitos vanduo jau verda. Dabar turime paraginti tuos, kurie yra skeptikai klimato kaitos prasme, kurie sako, kad nėra mokslinių įrodymų, nieko yra, kad, kas įrodytų, kad vanduo verda. Tačiau jeigu kalbėsime apie ekonominės galimybės, tai vanduo taip pat verda. Pažvelkime į Kiniją. Šiemet 50 e, procentų inkrementinio e, vėjo pajėgumo panaudojimo bus instaliuota e, Kinijoje. Šiuo metu 60 procentų saulės e, energijos pajėgumų yra Kinijoje. Kinija dominuoja, kai kalbama elektros, elektromobilius ir ji e, didina savo atotrukį. Kinijos e, pramonės energetinis efektyvumas taip pat jo tempas pirmauja pasaulyje, nors ir nuo žemo pagrindo. Taigi, kai kalbame apie pramonės revoliuciją, tai vanduo taip pat verda. Ir jeigu mes nesimsime veiksmų, mes pralaimėsime. Ponas Delpešas. Manau, kad problema yra kaip pereiti nuo vizijos prie strateginio planavimo. Manau, kad keliaujant po šią planetą galima pamatyti įtikinamai, kad vanduo verda kiekviena šalyje, aišku, yra keletas skeptikų, bet jų nėra dauguma. Koks yra geriausias laikas įgyvendinti pernamį laikotarpio priemonės, jeigu pakalbėsime apie elektrinės, jeigu investuosime į branduolinę elektrinę, tai aišku, tai investicijos amžius yra 50 metų. Ir pavyzdžiui, supermarketas jo investicinė trukmė yra 10 metų ir panašiai. Tačiau turint veiksmų planą e, galima turėti dalykų, kuriuos galima padaryti kiekvieną dieną. Ir čia politika ir pramonė turi susitikti, tapti, e, pateikti praktinius e, atsakymus. Yra keletą dalykų, kuriuos galima įgyvendinti Europoje jau rytoj. Aišku, akmens anglių nu, elektrinė Lenkijoje yra kitas dalykas. Reikia perinimo laikotarpio, reikia, tai yra juk turtas. Tačiau veiksmų plano reikia, vanduo verda, tačiau primant įstatymus visų pirma reikia praktiškai galvoti. Basically... Labai ačiū. Aš iš esmės turiu dvi pastabas. Pirmiausia, norėčiau dar kartą akcentuoti, kad e, man labai didelį nerimą kelia uh, tas derinys, būtent aukšta naftos kaina ir maža anglijas taršos kaina, kadangi aukšta naftos kaina iš tikrųjų dabar yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl anglis tampa kaip kuras labai konkurencinga ir dideliuose pasaulio regionuose, tokiuose kaip uh, Kinija, Indija ir panašiai, yra savočkas anglies renesansus. Ir ten iš tikrųjų anglies e, taršos intensyvumas kaip tik tai didėja, o ne krinta. Uh, Dėl to aš esu įstikinęs, kad Europos e, prekyba misijomis schema yra labai svarbi socialinė inovacija. <clears throat> Manau, kad reikia trijų tolesnių žingsnių. Europos e, prekybos misijomis schema turėtų apimti visus e, atinkamus sektorius, kuriems tiek tol tada būtų garantijų, kad mes galime uh, įgyvendinti pačius e, sąnaudų prasme e, efektyviausius e, anglijas technologijų mechanizmus. Kitas dalykas būtų susijęti europinės schemas su kitomis, kitose valstybėse kūriamomis ar besikūriančiamis e, emisijų prekybos schemomis. E, tai, sukur, tai leis sukurti normalią stambę veikiančią pasaulinę anglijas emisijų rinką. E, Ir trečias dalykas turi būti sukurti ir įgyvendinti reikiami teisės aktai, e, reikiamos taisyklės, kurios galbūt nekalbėtų apie konkrečias technologijas, bet kurios kalbėtų apie labai aiškius patikiamus įsipareigojimus ateičiai mažinti e, CO2 emisijas. E, jeigu šios sąlygos būtų išpildytos, tai mano požiūriu tai iš tikrųjų leistų E, pasiekti tą virimo tašką ir e, atsirastų prieldas pramonės revoliucijai įvykti. Kągi, visiems jums labai noriu padėkoti. Na, jūs autorija turbūt taip pat pritarsite, kad panelistai iš tikrųjų e, padarė puikius pranešimus ir taip pat puikiai atsakė užduotus klausimus. Dar kartą jums dėkui, o dabar turiu porą baigiamų pastabų. E, reaguojant į ponios Dixon Dikleis e, pastabą, Europos parlamento mokslo technologijų padalinys, kuriam aš e, taip pat vadovauju, iš tikrųjų dalyvauju daugelį veiklų, kurios kitos jam dialogui skatinti ir aš su malonumu toliau bendradarbiausiu su jumis, aš manau, kad bet kuris kitas pirmininkas taip pat prisidės prie to. Na, o kitas komentaras būtų dėl to vaizdingo palyginimo su verdančiu vandeniu. Aš manau, kad pagrindinis iššūkis e, yra dabar mūsų piliečius priversti pajausti, jog vanduo jau užvirė. Taigi e, šiom dviem mintim dabar aš su malonumu perduosiu e, žodį e, baigiamam apibendrinimu mūsų darbšiajam prezidentui, ponui Buzekui. Ačiū, kolega, ačiū už tai, kad jūs e, vadovaujate panelėms diskusijoms. Taip pat noriu padėkoti vertėjams, kurie užsibuvo draugė su mumis šiek tiek ilgiau negu planuota. Aš tikiuosi, kad mm, sugaišime nedaugiau kaip keletą minučių baigiamosiam pastabom. Taip pat noriu mm, labai padėkoti mūsų visiems pagrindiniams pranešėjams e, kadangi jie iš tikrųjų mums išsakė labai daug svarbių pastabų, labai svarbu, kad visi galėjome čia surinkti E, pasikeistams pastomis mintimis. Ir reikia atsakyti dar vieną svarbų klausimą. Perinamas laikotarpis kai kuriuom valstybėm, kur, kurios iš tikrųjų savo ekonomiką grindžia anglimi, būtent anglimi, tai laimė jų tokių yra nedaug Europos Sąjungoje. Taigi, CSS mechanizmas yra be abejo e, absoliučiai būtinas, tačiau mes dar nežinome, ar jis sėkmingai veiks. Bent jau negalima būti šimto procentų užtikrinti, kadangi uh, E, kol kas šis mechanizmas dar ankstyvajame e, etape, ypatingai jau kalbame apie anglės ilgalaikį saugojimą. E, anglės surišimo kaštai jau daugiau mažiau yra aiškus, bet ilgalaikis saugojimas yra kita, kita medalio pusė. Tikiuosi, kad šis mechanizmas veiks, kadangi galų gale ir Kinijai, ir Indijai ateityje prireiks šito mechanizmo. Mes negalime apsiriboti tokios technologijos panaudojimu tik tai ES. E, kitas klausimas be abejo yra e, brandolinės energetikos klausimas, kaip mano kolega ponas e, Charles Chichester teisingai pastebėjo, mano šalis taip pat pereina prie tokio pobūdžio energetikos, e, tikėkime, kad šie žingsniai bus sėkmingi, tačiau trumpalaikėje perspektyvoje galiu pasakyti, kad e, veiksmingesnis e, energijos panaudojimas ir energijos taupimas gali leisti mums e, iš tikrųjų sutaupyti e, iki 25 ar netgi dar daugiau procentų energijos, jeigu rimtai imsime šią reikalą ir imsime jį propaguoti. E, Na ir pabaigai, mm, diskusijos pabaigai noriu tarti keltą žodžių apie ateitį. E, ką darysime toliau, kokie būtų tolesni žingsniai? Ko mums reikia ES? Kadangi be abejo mes kalbame apie ES, mes turbūt nekalbame apie tolesnės diskusijas, kurios vyks Pietų Afrikoje, nes rezultatai yra kol kas dar nenuspėjami, e, bet mes kalbame apie tokius rimtus dalykus, kaip pavyzdžiui, išspręsti klimato kaitos problemas, kaip pereiti prie mm, mažai anglimi pagrįstą ekonomiką, kaip sieti tai su gerovės kūrimu, su darbo vietų kūrimu, kokiu žingsniu reikia, ką reikėtų padaryti. Aš noriu pasiūlyti keletą dalykų. Pirmiausiai, turėtų būti sukurta bendra energetikos rinka. Tai reiškia, kad reikalingos tarptautinės jungtis. Uh, tarp valstybinės e, energetinių sistemų jungtis. Kodėl tai yra labai svarbu? Ne tik todėl, kad tai atspindėtų kainose, nes vienoje bendroje rinkoje be abejo visada yra išlošiama kainų prasme. Ir e, būtent dėl to, bet kuriam kitam ūkio sektoriu irgi visuomet e, yra tam tikrų interesų turėti vieną bendrą rinką. Uh, Taip pat mūsų e, kalbam Marko Helborn ir e, Monti ataskaita dėl e, bendros, vienos, vienos rinkos. Visi pabrėžė, jog reikia sukurti tokią rinką ir energetikos sektoriui. Tai labai svarbu taip pat ir žaliai energetikai. Pavyzdžiui, mes kalbėsime apie viduržėmio jūros žiedą. E, jeigu būtų sukurtos e, tinkamos energetinės jungtis, tai būtų galima panaudoti Šiaurės Afrikos e, saulės energetikos potencialą ir šią energiją tiekti į Pietų Europą. Tačiau kol kas turime problemų būtent dėl tų jungčių ir e, kartais problemos e, net yra net ar valstybinio masto, bet net ir e, kai kuriuose valstybėse narėse viduje yra tokių problemų. Taip pat turime tam tikrų energetinių salų, štai pavyzdžiui, Baltijos valstybės būtų geras pavyzdys, jos yra visiškai izoliuotos, energetinė prasme savočka sala. Na ir taip pat, jeigu mes kalbame apie vartotojus, bet turime kalboti ir apie galutiniam vartotojui tenkančias kainas. Na ir keltą žodžių apie galimus tolesnius žingsnius. Mes kalbame apie tiekimo saugumą ir bendra viena rinka šią prasme irgi yra labai svarbi, kadangi viena bendra rinka yra apskritai būtina prielaida. Mes turime galimybę naudoti bendrus energijos rezervus, o taip pat turime sukurti e, technologijas ir vėlgi E, Europos e, energijos strategijos planas e, yra labai svarbus tokių, te, tokių naujų technologijų plėtrai. Jau prieš keltą metų aš esu pasakęs štai, kad reikia 10 milijardų eurų skirti set planui. Dabar atrodo, kad šių pinigų nebepakanka, mano kolega tik siūlė skirti 20 milijardų eurų. Tačiau prabėgo 23 metai ir štai mums iš tikrųjų reikia naujų technologijų, europinių technologijų. Taip pat e, efektyvumas, taupimas, e, tai irgi labai svarbus aspektai. Mm. Ar tai būtų brandolinė energetika, ar tai būtų saulės ar vėjo, ar kitokia energija, e, vis tiek visur iškyla tie patys klausimai, tos pačios problemos. Taigi aš manau, kad reikėtų orientuoti šią kryptimį. Na ir pačiai pabaigai, paskutinis klausimas, iš kur paimti lėšų, kadangi be abejo be pinigų nieko nepadarysi. Sakykim taip, mums reikia 200 milijardų eurų sukurti toms reikiamoms jungtims ES. Na ir galiu pasakyti, kad be abejo didumą šių lėšų turės ateiti iš privačių šaltinių, tačiau dėja, dėja, jūs puikiai žinote, kad ne visi projektai yra pakankamai patrauklus privatiem investuotojams. Todėl mes turime pradėti remti tokius projektus, panaudodami viešasis lėšas. Ir čia vėlgi valstybinio bei privataus sektoriaus partnerybė yra absoliučiai būtina prielaida. Be abejo, SAT planas e, turėtų numatyti, kad e, viešas lėšas vartojamas draugės su privačiomis lėšomis ir e, tai yra galbūt savaime naudinga priemonė, tačiau reikia ją palaikyti, pavyzdžiui, valstybės paskolomis, kurios yra tvarkingai sutvarkytos ir panašiai. E, E, panaši procedūra jau puikiai pasiteisino 7 bendroje mokslinio tyrimų programoje ir pažanga ten ženkli. Taigi e, investicijos į e, mokslinius tyrimus, inovacijas energetikos srityje tai iš tikrųjų turėtų būti taip pat e, siejamos ir su mokslinio tyrimų programomis. E, dėka šių naujų technologijų be abejo mes galėsime užtikrinti ir konkurencingumą, o tai būtų labai pagėdautinas iškinys ir rezultatas mūsų piliečiams, nes tai reikėtų sukurti um, naujų darbo vietų. Mes turime Europoje ir patirties, ir bendrovių, kurios jau turi įdirbę ir kurios turi daug idėjų. Mums reikia tik sukurti tinkamas politikos, e, tinkamą politiką šios įtie. Dėl to mes turime kalbėti tarpusavėje. Mes turime puikiai suvokti, kad negalima atsijėti klimato problemų, nuo energetikos problemų. Jeigu mes kalbame apie tą e, mažai anglės vartojančią arba mažai anglės įskėjančią technologiją, e, ekonomiką arba e, gerovę, kuri nesusijusi su tarša anglės junginiais. E, Visą tai yra neatsiejama. Mes turime išvelgti tai kaip į savočką skėti, kuris yra virš visko. Jeigu mes nesiorientuosime šią kryptimį, tai mes be abejo nieko nepasieksime ir liksime pralaimėję. Taigi, viskas susiję. Aš jums dar kartą visiems dėkoju už jūsų indėlį diskusijas ir esu tikras, kad ateityje mes dar nekartą susitiksime. Ačiū.